Labas rytas, galime toliau pradėti dirbti. Svarbiausia asmenys jau čia, galim mm, pradėti darbą. Šiandienos posėdis yra skirtas Balkanų operacijoms e, pagal Europos saugumo ir gynybos politiką. Kalbėsime apie tris misijas. Pirmiausia, Eurlex Kosovo E, tarp mūsų yra atsakingi pareigūnai, po to turėsime Altėjos atstovų e, ir e, UPOL civilės operacijos Bosnijoje atstovų. Labai svarbu kalbėti apie tokias bendrosios saugumo ir gynybos politikos aspektus Balkanuose nes e, galima sakyti, kad Balkanai yra tos ESGP laboratorija. Nuo pat dešimtojo dešimtmečio mes supratome, kad mūsų veikla neduoda gerų rezultatų, e, o dabar operacijos per dešimt metų padėti pakeitė ir pademonstravo, kad ES yra patikima regiono partnerė. Pradėsime nuo Eurlex Kosovo. Žinome, kad Kosovas tebėra labai jautrus klausimas, kaip aš visiems ir sakiau, kai susitikome su Serbijos e, gynybos ministru vakar. Norėčiau dabar diskusiją sutelkti dėmesį į mūsų vaidmenį e, ir kalbėkime tik apie ESGP, o ne apie Kosovo statusą. Apie tai šiandien nenumatyta kalbėti. Eurlex veikia labai sudėtingomis politinėmis aplinkybėmis, būtent dėl Kosovo statuso problemos. Galėčiau priminti, kad Eurlex išplaukia iš bendrų 27 e, valstybių narių veiksmų ir vienbalsio susitarimo. Nuomonės neišsiskyrė, nepriklausomai nuo to, kokios e, pozicijos valstybės narės laikosi dėl Kosovo statuso. Visi supranta, kad ši teisėkuros institucija yra reikalinga. Uh, Aš pats dalyvavau, e, stebėjau diskusijas, dėrybas dėl e, Kosovo statuso. Ir manome, kad ES dalyvauti saugumo ir gynybos požiūrė yra labai svarbus nepriklausomai nuo Kosovo statuso, nes e, teisinės valstybės klausimas turi būti išspręstas nepriklausomai nuo statuso klausimo. Eurolex misijos tikslai yra labai dideli Ji yra labai reikšminga e, kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu. Ji dirba teis, muitinių teisingumo ir policijos e, e, srityse ir turi vykdomąją galę. Eurlex e, išskleisti tame regione buvo sudėtinga. Belgradas, Priština ir kitų, kitų valstybių sostinės dalyvavo kai buvo formuojama ši misija, išgirdome daug kritikos, neretai girdėjome daug prieštaravimų. Ta pasakyčiau ir apie e, teismų pokyč, sistemos pokyčius. Pastaruoju metu įvykę e, pokyčiai susilaukė nemažai kritikos, jie buvo gana prieštaringi. E, žmonės tikisi stebuklingų rezultatų labai greitai Tačiau visose srityse mes turime būti griežti e, ir itin atidus visoms detalėms. Eurlex e, yra Balkanuose ne tam, kad apsimestų, kad dirba, bet tam, kad pasiektų konkrečių rezultatų. Todėl labai svarbu apibriežti konkrečius veiksmus. Kiti klausimai yra susijęs su misijos geografiniu e, išdėstymu. E, Aš žinau, kad Kosovo dalis ši yra labai sudėtinga ir problematiška, todėl reikėtų įvertinti šią problematiką ir pasverti turimą tvarkaraštį. Suprantame, kad e, efektyvumo neužtenka, turime kalbėti apie platesnius tikslus, bet Eurolex pasirinkta darbo metodika turi būti labai gera ir plati. Dabar suteiksiu žodį ponui Klompenhaueriui, kuris yra civilinio operacijų planavimo ir vykdymo centro civilinio operacijų vadas. Ačiū, ponia pirmininkė. Man didelė garbė ir lygiai taip pat malonu atvykti į jūsų komiteto po, pakomitečio posėdį. Jau antrą kartą dalyvauju tokiame posėdyje ir esu atsakingas už civilės operacijas, jų planavimą ir vykdymą. Pirmą kartą mes susitikome tada, kai buvo kalbama ir apie misiją Afganistane. Man nemažiau malonu čia dalyvauti kartu su Euroleks Kosovo vadovu ponu Ivde Karmanbonu. Mes kalbėsime apie, apie ES teisinės valstybės misiją ir dabar pereinu į anglų kalbą. Aš manau, kad šios dienos posėdis surinktas pačiu laiku, nes neseniai, praėjusį sekmadienį, Mitrovicos įveikiai priminė, su kokiais iššūkiais susidurs per artimiausios mėnesius mūsų misija. Ir mes pagal rekomendaciją turėtų mūsų misiją pratesti dar dviejams metams, per kuriuos turėtume atlikti didžiausią dalį darbų. Manau, kad susidursime su trim sunkumais. Pirmiausia, EULEX išgyvena permainų laikotarpį nes pradedamos labai didelės apriepties tyrimai dėl korupcijos. Ir manau, tokiu būdu visuomenė geriau supras, kokius uždavinius mūsų misija sprendžia ir nebejotinai šis darbas turės esminio poveikio Kosovo kaip teisinės valstybės stiprinimui nuo to, kaip bus vykdomas tyrimas. Daug kas priklausys. Aišku, tyrimui baigti reikės daug laiko ir nemažiau paramos. Paramos, kurią turėtumėt parodyti ne tik jūs, bet taip pat ir kiti mūsų tarptautiniai partneriai. Todėl labai svarbu, kad būtų aišku, jog mes pasiryžę įgyvendinti teisinės valstybės misiją. Darbas vyksta nuolatos. Misija veikia ne tik tai Prištinoje, bet taip pat ir visoje Kosovo teritorijoje. Aišku, padėtis šiaurės, dal, šiaurinėje dalyje vis dar gana sudėtinga. Pažanga šios misijos priklausys nuo visų dalyvaujančių pusių politinės valios veikti Kosovo regione. Tuo tarpu misija laipsniškai įsitvirtina šiaurinėje Kosovo dalyje ir svarbiausias dėmesys bus teikiamas teisinės valstybės įtvirtinimui ir teismų tarnybos stiprinimui. Nebejotinai reikės reintegruoti Kosovo teisėjus į sistemą ir, kaip minėjau anksčiau, labai dideli sunkumai gali iškilti per artimiausias savaitės, bet mes vis tiek dirbsime, sieksime gerų rezultatų, kad Mitrovica vėl galėtų būti laisvai prieinamų regionų. Ir nebejotinai mūsų misija savaime veikia kaip atgrasinantis elementas. Be to, trečias momentas, kurį norėjau pažymėti, yra, kad mes ir toliau stiprisime Kosovo institucijų gebėjimus bei pajėgumus. Tokiu būdu bandydami užtikrinti mūsų darbo tvarumą ir galimybę išgyventi perinamai laikotarpį remiantis nustatytais standartais. Dirbame kartu su Kosovo valdžios institucijomis, o mūsų įgaliojimų pratesimą kaip tik mes ir traktuojame kaip tolesnio bendradarbiavimo laidą. Nebijotinai svarbiausias dalykas yra teisinės valstybės įtvirtinimas. Toks būtų mano įžanginis žodis ir dabar, ponia pirmininkė, perduosiu žodį jums. Ačiū. Toliau žodis ponui Eivde Kompemambu. Gerbėmiai šio pakomitečio nariai, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad e, man didžiulė garbė šiandien dalyvauti šiame posėdėje. ir pateikti jums naujausią informaciją, kad atlieka Euleks Kosove. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti, nes e, jau balandžio 27 dieną aš turėjau čia atvykti. Tačiau dėje turėjau atsisakyti šio kvietimo, nes e, jau Kosove vyko šitas labai svarbaus ir ten aš turėjau būtinai dalyvauti. Ten buvo kalbama apie e, kratas e, transporto ministerijoje ir kitose institucijose. Pane Našikabi susitiko su manimės Prištinoje ir ten e, aš pateikiau savo atsiprašymus, aš tikiuosi, kad jūs atleistė man, mano tokį vėlavimą ir vėlesnį atvykimą čionai. Uh, Bet kokiu atveju aš bent jau stengsiuosi vėliau atvykti laiku ir dalyvauti posėdžiuose. Pirmiausia, aš norėčiau pateikti trumpą e, apžvalgą pačios misijos ir po to aš norėčiau apžvelgti e, misijos rezultatus ir atkreipti dėmesį į kai kurios e, rūpestį keliančios įvykius bei apžvelgti, ką mes nuveiksime ateityje. Pirmiausia, dėl pačios misijos. Euliuks, kaip žinote, yra ES misija. Ten dalyvauja 1700 mm, tarptautinių e, policininkų, 1097 e, e, vietos personalo ir e, iš trečiųjų šalių taip pat dalyvauja, e, e, iš Junktinė Amerikos valstybių, Kanados, Norvegijos, Turkijos ir iš 27, žinoma, ES valstybių. Biudžetas yra 165 milijonai eurų. Jūs žinote, kokią didelę dalį tai užima ES biudžete ir kaip tai padeda mums vykdyti mūsų veiklą. Aš norėčiau e, pasakyti, kad dažniausiai mes e, užsijome tuo, kad mes e, kontroliuojame, remiame ir prižiūrime Kosovo teisės saugos institucijas. Mūsų svarbiausia yra skaidrumas ir teisėtumas. Teisinės valstybės principai turi būti išsaugoti Kosove. Mes siekiame, kad Kosove būtų laikomasi Europos e, teisės principų. Pastarąją savaitę ministrų sustikime buvo pabrėžta, kad e, labai svarbu, kad e, su korupcija Kosovo vietos personalas turėtų kovoti. Svarbiausia mums yra sukurti stiprią partnerystę su vietos personalu. Oleks tai yra techninė misija, atlieka techninės užduotis, tai nėra politinė misija, mūsų įgaliojimai yra aiškiai apibriešti, mes turime e, išsaugoti ir stiprinti teisės valstybės principus. Aš norėčiau priminti, kad, e, kad mūsų e, bendras pagrindas šio įgaliojimo pagrindas buvo patvirtintas 27 ES valstybių. Šitą įgaliojimą yra aiškus. Ir šio galiojimo mes e, naudojamės, e, pasinaudodami visais savo gebėjimais ir visais savo pajėgumais. E, mes, žinoma, remiamės ir Europos vadovų tarybos nubrieštomis gairėmis. Visų pirma, mes norime sukurti integracinės struktūras. Tai yra trys, komp trys komponentai. Tai yra policija, teismai ir muitinė. Iš tie trys komponentai turi bendradarbiauti bei jie turi būti stiprinami. Tai yra mūsų misijos tikslas. Kosovo, Kosovo mm, teritorija yra labai sudėtinga dirbti. Ten dirba e, mm, personalas iš įvairių kultūrų, iš įvairių šalių ir mūsų. Mūsų valstybėse kartais e, koordinacija tarp teismų ir policijos yra pakankamai sudėtinga, o, o policija e, tuo tarpu Kosove yra užima e, svarbiausią vaidmenį. E, policija turi keturis e, skyrius, tai yra visų pirma tie, kur vykdo operatyvinis užduotis, tai yra Prištinoje, kitose valstybėse, kitose didesniuose miestuose yra ir vienas specialusis policijos būrys, yra, yra 36 e, prokurorai, e, teisėjai, Mes e, prašome iš e, valstybių narių, kad būtų atsiusti kuo daugiau e, prokurorų ir policininkų. Tačiau, bet kokia atveju, mums dabar vis dar trūksta daug darbuotojų. Dabar aš norėčiau pasigilinti į, į teisėjų nepriklausomumą ir apie prokurorų savarankiškumą. Čia Mes susidurime su sudėtingais įgaliojimais ir mums darbas yra pakankamai sunkus Kosove. Paprastai e, prokurorai dirba sudėtingomis sąlygomis, tačiau Kosove tos sąlygos dar sudėtingesnės. Dabar uh, e, mūtinės darbas tai yra mažiausias komponentas visoje, visam toje trišalėje kompozicijoje. Tačiau bet kokiu atveju mūtinė atlieka ir papildomas užduotis. Aš galbūt vėliau pasigilinsiu į tas papildomas užduotis. Dabar norėčiau e, atkreipti dėmesį kai kurios šios misijos rezultatus. Mes 2007 metais e, e, New York'e pasirengėme priimti naują saugumo tarybos rezoliuciją. Ir leiskite man tik tai priminti tą faktą, kad Kosovo e, nepriklausomybės deklaracija 2008 e, metų vasario mėnesį e, buvo nepripažinta Šiaurės Kosove. Ir, ir Mitrovicoje kilo, tokie, kilo pasipriešinimas. Ir ten buvo užpulti netgi policijos pareigūnai. Ne, nepaisant šitos, šios įtampos ir logistinių problemų. Visi e, trys e, Eulex komponentai e, yra kol kas puikiai veikiantis ir 2009 m. gruodžio pradėjo, pradėjo veiklą. Teisingumo komponento įtrauktas ir Mitrovicos teismas. Uh, Ir, e, šios, šia, ir policijos e, skyriai dirba 24 valandas per savaitę. Ir e, darbas, darbas vyko be net menkiausių nusižengimų. Ir e, tiesiog mes e, tokiamis sąlygomis netgi bandome įvykdyti tai, ką kiti pavadintų netgi neįmanoma misija. Aš norėčiau pasakyti, kad šiaurėje e, Kosovo tarsi tapo e, bemuitė zona e, teritorija. Ir e, s, e, spaudoje Naim Buvičiak, e, Kosovo muitinės e, viršininkas, kovo 23 dieną e, pasakė, kad e, praėjusiais praėjusi, praėjai metai buvo geresni negu, negu ankstesni metai. Kai, nes mes dabar geriau kovojame su nusikalstamumu ir e, Tačiau kontrabanda išaugo 30 procentų. Ir yra paskaičiuota, kad pajamos į biudžet, nuostoliai pajamų į biudžetą per savaitę sudaro apie 2 milijonus eurų. Buvo bandomi įvairūs kovos metodai, kurie dėja nepasiteisino, bet jiems vis dėlto pavyko užtikrinti dabar jau sienų kontrolę. Tai įmanoma, nes dirbama kartu su KAIFOR pajėgomis, kurios teikia visą įmanomą paramą. Ir norėčiau pažymėti, kad mūsų bendradarbiavimas su KFOR pajėgomis visuose lygiuose galėtų būti toliau tobulinamas. Aš nuolatos palaikau ryšį su KFOR vadovybė ir turiu pasakyti, kad jie suteikė labai daug žinių man iš pat pradžių, kad žinočiau, kokių priemonių galiu imtis, o prie, kokias priemonės reikia atidėti tolesniam įgyvendinimui. Aišku, mes taip pat stengiamės užtikrinti integraciją ir darbo metodų įdėgymą, demokratinių darbo metodų įdėgymą labai sunkiomis faktiškai sąlygomis. Prieš metus Kosovo albanai pradėjo užiminėti tautiniu požiūriu mišrioje teritorijoje, tai yra Kosovo šiaurėje. Per karą gyvenvietės buvo sugriautos ir sugriauti namai stovėjo tušti beveik dešimtmetį. Kai tik tai albanai pradėjo atstatinėti namus, kilo tautiniai neramumai. Ir Kosovo policija, kuri iš pradžių bandė įvesti tvarką, nepaėgė galiausiai susidoroti su smurto ir reušių protrukiais. Bet KFOR kontingentas buvo visiškai, visiškos parengties būsenoje ir galėjo įsikišti, tačiau stengiasi nesikišti. Svarbiausia EULEXO misija tai pasinaudoti jai suteiktomis vykdančios valdžios galiomis ir dirbti šiame labai, sudėting, labai sudėtingomis sąlygomis, neprarandant pasitikėjimo misija gyventojų tarpe. Taip pat misija įtvirtina ir patikimumą pačios Europos Sąjungos. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad Jungtinių tautų laikinoji administracija paveldėjo ir perdavė mums labai daug problemų. Todėl teismų tarnyba kurią perėmėme iš jungtinių tautų laikinosios administracijos, negalėjo iš pat pradžių veikti ir mes tik tai, ir tik penki teismai pradėjo veikti. Kada misija prasidėjo Kosove, mes aišku vadovavomės saugumo tarybos rezoliuciją, bet galime tik apgailę stauti, kad a, tada, kai buvo priimta rezoliucija ir pradėta misija, mes nelabai gerai įsivaizdavome, kokia tai bus misija. Bet daug nekalbėdamas galiu pasakyti, kad iš 30 bylų, kurios buvo tyriamos ir pasiekė e, teismą, buvo tyriamos e, su mūsų pagalba. Ir tos bylos susijusios su kontrabanda, tarptautiniais konfliktais ir smurtu. Kai kalbame apie karo nusikaltimus, tai mes nesigilinsiu dabar į detalės, bet mes noriu pasakyti, kad serbų valdžia neseniai pakvietė 11 Kosovo albanų liudyti Serbijos teisme, dalyvaujant bylų tyrėjams. Albanai sutiko ir tokiu būdu teismo procesas vyko. Tas faktas yra pakankamai iškalbingas ir parodo, kokia padėtis dabar yra Prištinoje. Ir tikrai galiu pasididžiuodama sakyti, kad mes prisidėjome šio, prie šio teismo proceso sėkmės. Nebejotinai taip pat tai, e, didžiausia pažanga pasiekta tyriant karo nusikaltimus, pasibaigus karo veiksmams Kosove. Dar kitas dalykas yra Vaškos teritorija. kur sarbai bendradarbiauja su mūsų misija. Mūsų misija taip pat palaiko nuolatinį ryšį su Belgradu, ten lankiausi du kartus, Kopijai ir Tiranoje, nes e, mūsų misijos vienu iš, viena iš užduočių yra vadovautis regioniniu principų. Žinote, kad iš pradžių mes buvome Belgrade, o dabar jau persikėlę esame, bet į techninius susitikimus vykstame į Belgradą, ten susitinkame su vidaus reikalų, teisingumo ir finansų ministerijų atstovais. Mūsų specialistai dirba kartu su Piteriu Vansinu, pasirašytas su Belgradu protokolas leidžia mums oficialiai keistis informaciją apie organizuotą nusikalstamumą ir taip panaš, panašių principų mes veikime uh, teisingumo ir policijos darbo erdvėse. Taigi svarbiausia mūsų uždaviniai - kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Kratos, kurios vyko transporto ir komunikacijų ministerijoje, yra tik taip naujausias pavyzdys tos kovos. Naudodamasis progą, norėčiau padėkoti Petriu Feisbru už politinę paramą politinios rekomendacijas ir paramą kai reikėjo priimti labai sudėtingus sprendimus. Kosovo vadovybė kovo mėnesį sukūrė kovo su korupcija darbo grupę ir Kosovo prokuratūra jiems padeda. Dirba penki, dirba penki Kosovo prokurorai ir keletas prokurorų iš jungtinių valstijų bet neabejotinai darbą reikia toliau gerinti ir šios darbo grupės veikla turėtų būti gerinama nedelsiant. Mes taip pat e, duodame nuolatos informaciją, teikiame nuolatos informaciją spaudai ir bendradarbiavame su žiniasklaida partnerystės pagrindu. Prištinoje labai rimtai reaguojama į mūsų darbą ir tenka tik apgailę stauti, kad ne visada pavyksta pateikti pakankamai informacijos komisijai apie pasiektą pažangą, bet mes tenkiamės tą padaryti ir tikimės, kad pažangos ataskaito informacija atsispindės. Mūsų misija bendradarbiauja su visais susijusiais um, suinteresuotomis pusėmis. Kosovo ministras pirmininkas Hashim Tači visiškai pasitikė mumis ir Junktinėmis Amerikos valstijomis. Jis pademonstravo politinį brandumą, kai jo vadovaujama vyriausybė susidūrė su nemaloniu korupcijos reiškiniu, kai buvo atliekamos kratos dviejose minėtose ministerijose. Ministro pirmininko pavaduotojas, kas šešias savaitės sprendžia ir analizuoja strateginius klausimus kartu su mūsų trijų padalinių vadovais. Tų padalinių vadovai susitinka su savo kūruojamų sričių ministrais bent kartą per savaitę. Taip pat mes bendraujame ir su Kosovo žmonėmis. Kalbant apie misijos atskaitomybę, tai turiu pasakyti, kad pirmoji žmogaus teisų komiteto peržiūros posėdis įvyko praėjusią savaitę. Bet norėčiau dabar keletą žodžių pasakyti apie padėtį šiaurinėje Kosovo dalyje. Kartu su kitomis jungtinių tautų, kitais jungtinių tautų partneriais mes veikiame ten. Mitrovicoje kovo mėnesį, žinote, kilo neramumai Ir tenai mes steigėme savo atstovybę, kad mūsų darbą geriau suprastų ir matytų. Policija ir muitų tarnybos sustiprino bendrą veiklą, atlikdamos tikrinimus ir kovodamos su organizuotu nusikalstamumu. 15 muitinės pareigūnų atvykimas nebejotinai leido mums sustiprinti ir pertvarkyti savo darbą, tuo pačiu užtikrino geresnius darbo rezultatus. Taigi šiuo metu jau dėgiama visa vertė muitinės kontrolės procedūra. Kai kurie klausimai, tokie kaip surinktų iš mokesčių pajamų paskirstimas, aišku, nepatenka į mūsų įgaliojimo sritį, bet tai yra labai svarbus dalykas ir reikia imtis rimtų priemonių, kad būtų uh, užtikrintas, užtikrintas pakankamas žmogiškųjų kiekių, išteklių kiekis šiaurinėje Kosovo dalyje neabejotinai, kad šiaurėje Mitrovicose mes tenksimės ir toliau užtikrinti teismo funkcionavimą, nepaisant smurto protrukių ir taip pat nepaisant žemės drebėjimo, kuris įvyko kovo 10 dieną. Teismų tarnyba šiaurėje, jos darbas aiškiai parodo žmonėms, kaip reikia dirbti, ką daro mūsų misija. Ir mūsų misijos administracija stengiasi užtikrinti pastato saugumą bei prieigą prie jo. Visą tai yra nedideli žingsniai, nes mūsų personalo galimybės buvo ribotos, bet nepaisant to mes stengiamės įtraukti į darbą Kosovo šiaurėje du teisėjus albanus ir du teisėjus serbus tam, kad būtų įtvirtinta teisinė varsybė, bet mes turime užtikrinti padėties pastovumą prieš įmantis tolesnių priemonių, turime užtikrinti, kad neramumai nekils. Tuo tarpu policija veikia labai sėkmingai ir a, be, klostantis įvairiems įvykiams policija visą laiką veikė, nebuvo priversta atsitraukti. Perinu prie etninių grupių klausimo. Mes palaikome labai gerus santykius su atitinkamos komisijos atstovais ir mes labai džiaugiamės, kad yra priimami reikalingi sprendimai. Kovo mėnesį buvo priimtas vienas svarbus sprendimas. E, Eurlex palaiko ryšį su Kosovo policija, kuri, palaiko, kuri atlieka labai gerą darbą. Gegužės 20 dieną sustikome su ministrais nuolat palaikome glaudų ryšį su Graikijos ambasadoriumi Paskopulos, taip, kuris e, palengvina šių santykių e, palaikymą. Eurolex e, kovo 16 dieną organizavo konferenciją, kurią aš pats pirmininkavau kartu su vietos atstovais. Mūsų santykiai su KFOR yra nepaprastai geri. Ir gegužės 21 dieną, besilankydamas Kosove, to įsitikinau. Aš galiu pasakyti, kad mūsų laukia dar daug iššūkių. Pirmiausia, didžiuliai administraciniai ir logistiniai iššūkiai, su kuriais susituria mūsų misija. Tie iššūkiai vis dar išlieka ir galiu pasakyti, kad dabartinės programos ir procedūros yra tiesiog nepritaikytos mūsų misijai. Kai kurios problemos per ilgai užsitėsi. Personalo samdymas yra nulatinis uždavinys. Norėčiau priminti, kad 2007 metais aš turėjau parengti greitam dislokavimui 2000 tarptautinių štabo darbuotojų ir 1000 vietos e, darbuotojų Personalo atranka negalėjo įvykti tada, nes nebuvo priimti reikalingi teisės aktai. Tarptautinė teisės sistema yra labai sudėtinga, dėl to mums iškyla daug sunkumų e, perduodant e, atsakomybę iš vienų rankų į kitas. E, mes suprantame, kad e, reagavimo galimybės turi būti pritaikytos, turi būti lankščios ir prireikus jas reikia greitai perkelti į krizių vietas. Mes nuolat analizuojame, kaip būtų galima pagerinti ESGP e e, misijų civilį ir karinį aspektus Esu nekartą paminėjęs, kad mes turime nepakankamai personalo daugelį sričių ir būčiau labai dėkingas, jeigu jūs galėtumėt užmėgsti ryšį su savo valstybių sostinėmis ir rastum, pa, padėtumėt mums rasti reikalingų žmonių šiai misijai. Tai yra nuolatinis mūsų didelis uždavinys. Misijų nariai uh, siunčiami mums iš valstybių narių yra labai vertinami ir ateityje e, matome, iškils dar daugiau sunkumų vis tik tai tokius žmonės samdant. Todėl labai svarbu yra centralizuoti personalo atranką, tokiu būdu sutaupytume laiko, pinigų, energijos ir pagerintume institucijų e, kvalifikaciją tikrinant kandidatų profesinę patirtį. Šioks toks lankstumas pasiektas, nes jau turime nemažai sutartinių darbuotojų. Tačiau, kalbant apie misijos narių finansinį valdymą, kurį vykdo komisija, mes labai džiaugtumėmės, jeigu būtų galima anksti skirti lėšas misijų nariams ir juos apie tai laiku informuoti. Būtina pabrėžti, kad mūsų misija neturi būti politizuojama. Mes esame Kosove tam, kad būtų įtvirtinta teisės valstybė, kad teisės viršenybės principas priartėtų prie ES standartų. Eurolex neadministruoja Kosovo ir jo dalių. Mes neturim nieko bendro su politika. Be abejo, kartais mūsų veiksmai turi politinių padarinių. Tačiau Eurolex e, iš esmės nėra politinė misija. Mūsų tikslas - sukurti teisinę valstybę ir sutelkti tarptautinę bendruomenę šiam siekiui. Mūsų misija nori užtikrinti teismų ir teisėjų nepriklausomybę ir sukurti gerą teisės, teisė, teisinę valstybę. Eurolex mandatas buvo suformuotas sudėtingoje politinėje ir teisinėje aplinkoje. E, šiaurinėje mūsų misijos veikimo zonoje iškyra sunkumų kol kas daugiau negu kitur. Ir džiaugiamės, kad dabar e, Bruselis džiaugiasi mūsų veiksmais. Baroninė Ešton pasveikino mus. Ačiū už jūsų dėmesį. Mielai atsakysiu jūsų klausimus. Monsieur Klampenauer, Monsieur Tkirmabon, merci pour ces présentations euh, très exhaustives. Ačiū, ponė Klumpenhauer ir e, e, kitas atstovė, dėkoju už jūsų pasisakymus. Aš tikiuosi, kad mes išgirsime daug komentarų. Norėtume atsiprašyti už tai, kad reikėjo atidėti posėdį, kuris turėjo vykti balandžio 27 dieną. Suprantame, kodėl taip atsitiko. Jūs sustikote su ponė Lūna, čia kur rengia pranešimą apie Kosovą. Ir buvo e, aišku, kas darėsi Prištinoje tuo metu. Jūs vadovavote KFOR Prancūzijos brigadai anksčiau, taigi turit pakankamai karininko patirties. Bet e, tuo aš sugrįžtu prie to, apie ką anksčiau esame kalbėję, prie to, kas labiausiai rūpi mūsų pakomitečiui. Tai yra ryšys tarp NATO ir ES saugumo ir gynybos misijų. Tai yra dvi veikimo veiksmų organizacijos. Jeigu jos tarpusavyje nesutarė, iškyla labai aiškių problemų. Afganistane padėtis yra kur kas rimtesnė negu Kosove. Jūs kalbėjote apie santykius e, tarp KFOR ir kariškių. Galbūt tą e, grandį būtų galima pasitelkti. Taigi, kas iš tikrųjų čia yra aktyviausi, kokios procedūros taikoma O užtikrinant viešąją tvarką, galvoju apie Kosovo policiją, Eurolex ir KFOR e, padaliniai atsakingi už viešosios tvarkos palaikymą ką bendro jūs turite su tuo, gal galėtumėt pakomentuoti. Ir dar vienas politinis klausimas. Dėl Lisabono sutarties m, mm, pasiekmių ir išorės veiksmų tarnybos įsteigimo. Kaip ES yra vertinama Kosove? Apie tai aš pats dažnai kalbu. Kai aš e, buvau Kosove, Buvo penkios skirtingos vėliavos prieš penkis pa, skirtingus pastatus. Tai tik apsunkina europiečių ir Kosovo gyventojų suvokimą, kas ką daro. Prištinoje yra tiek skirtingų veikėjų iš Europos. Galbūt jūs galėtumėt pasaiškinti, kas ką daro ir koks jūsų vaidmuo. O kalbant apie racionalizavimą ir standartizavimą, ką jūs darote, kad ES reputacija pagerėtų žmonių akise? O dabar žodis poniai Lunačiek, pranešė apie Kosovą. Ačiū, ponė Kerman Bon. Uh, už jūsų pasisakymą ir už tai, kad dalyvaujate čia. Aš rengiu pranešimą apie Kosovą ir aš pati ir visi mano kolegos labai nusivylėme, kad jūs čia negalėjote atvykti balandžio 27 dieną. Bet kaip pamatėme, kas įvyko prieš 28 dieną, tai supratom, kodėl jūs netvykot. Aš savo pasisakymą norėčiau pradėti pakoment, pagirdama jūs uh, Eurolex rėmose uh, e, atlikus tokį darbą. Jūs pradėjote rimtus tyrimus ir be to nagrinėjate transporto ministerijos veiklą, jo atskirų padarinių veiklą. Jau praeitų metų rudenį Urleks sakė, kad norėjo toliau tirti labai didelės korupcijos bylas. Buvo Kosovo visuomeniai sukurta daug lūkesčių, o balandžio gale aš pajaučiau, kad net ir palaikydama ryšį su vietos žmonėmis, restoranuose, gatvėse, oro uostuose, policijoje, pajutau, kad jie vertina Euroliks buvimą jų valstybėje. Taigi iš Eurolex yra tukimasi labai daug. Man nemanoma, kad jis turi dirbti tik tai su policija. Manoma, kad reikia kovoti ir su korupcija. Aš tris kartus lankiausi Kosove ir supratau, kad Kosovo piliečiai labai daug ko tikisi iš ES ir Eurlex nesupranta, kad jų pačių vietos sistema nėra pakankamai tvirta, kad pasiektų aiškių rezultatų. Korupcija yra kasdienybės reiškinys. Ir ko soviečiai nori, kad už korupciją būtų baudžiami net ir aukščiausio rango pareigūnai, jeigu jie įsivelia į ją. Taigi tokie tyrimai yra nepaprastai svarbus. Ne tik Kosovo piliečiams ir Kosovo vyriausybei, kaip aš jau sakiau, bet ir tam, kad būtų pasitikima ES Kosove kai buvo paskelbta nepriklausomybė. Iškilo nemažai problemų, nes ne visos ES valstybės narės pripažįsta Kosovo statusą, jo nepriklausomybę. Mes tuo klausimu turėtume padirbėti. Kaip jūs sakėte jau pats, visos 27 valstybės narės jums suteikė mandatą tai daryti. Ir aš norėčiau dar kartą padėkoti Jums už tai, kas ten padaryta, ką Rolex padarė, dėl to, ką daro teisėjai ir prokurorai. Tačiau aš taip pat manau, kad labai svarbu darbą užbaigti. Mes visi žinome, kad pastarosiomis savaitėmis buvo daromas tam tikras spaudimas iš, pavyzdžiui, JAV ar kitų pusių, net pačios valstybės viduje atsirado tam tikrų e, spaudimo taškų, kai kurios valstybės narės tą pradėjo daryti. Jeigu tai užsitęs, tai iškils grėsmė stabilumui. Man susidaro įspūdis, kad taip nėra. Manau, kad e, iki šiol, ko, da, dabar jau Kosovas pasikeitė per pastarosius dviejus metus, nebepasitaikė beveik jokių smurtinių incidentų. Taigi stabilumas jau sukurtas. Dabar labai svarbu įtvirtinti teisės valstybės principą. Ir svarbu jūsų pradėtus tyrimus pabaigti Vadinasi, jeigu reikės, turėsime nubausti baudžiamąją tvarką net ir ministrus, jeigu paaiškės, kad jie įsivėlė į korupciją. Nes e, jeigu tyrimas nebus atliktas, tai jie ir išliks nekalti. Bet e, mes negalime sustoti prieš aukščiausią rangą Dar kartą noriu padėkoti Jums už tai, ką Jūs darote ir kaip susidarojate su sunkumais. Aš žinau, kad laikotarpis buvo labai sudėtingas, jis dar nesibaigė, bet labai svarbu eiti pačiu aukščiausiu lygiu. Ir e, kovoti su visais, kas yra įsivėlęs į korupcijos tinklą. Tai nėra politinis klausimas tai nėra vienos partijos ar ministro pirmininko partijos problema. Visi asmenys, bet kokiu lygmeniu, bet kokioje politinėje partijoje ar nepriklausantis politinėms partijoms, kurie e, yra korumpuoti ar įsivelia į organizuotą nusikalstamumą, turi būti nubausti. Tai turi būti įvertinta pačioje valstybėje. Jūs pats taip pat kalbėjote apie tai, kad nuolat trūksta personalo. Kiek aš žinau, 1500 policininkų, vyrų ir moterų yra, 50 teisėjų ir prokurorų ir 30 maždaug muitininkų. Jūs pats sakėte, ir aš apie tai rašau savo pranešime, kad svarbu prašyti, kad valstybės narės siūstų daugiau žmonių, daugiau teisėjų ir prokurorų. Ką mes dar čia galėtumėm padaryti? Jūs sakėte, kad mes turėtumėm kalbėti su savo vyriausybėmis. Bet ką jūsų nuomonė mes dar galėtume padaryti, kad mūsų vyriausybės būtų priverstos nusiųsti daugiau teisėjų ir prokurorų, jeigu tik tai yra įmanoma? Nes man susidaro įspūdis, kad čia egzistuoja rimta problema. Yra tiek daug policininkų, o dabar e, matome, kad Kosovo policija ir pati labai gerai dirba. Jeigu šiais 30 dieną, praeitą sekmanį, Mitrovicoje buvo incidentas ir e, būtų buvę kur kas rimtesnių padarinių, jeigu Kosovo policija nebūtų įsikišusi. Kosovo policija labai gerai sutvarkė situaciją. Taigi, ką galime padaryti, kad jūs dar labiau parengtumėme ir kad būtų nusiųsta daugiau teisėjų ir prokurorų. Dar vienas aspektas, apie kurį jūs kalbėjote ir kuris man atrodo labai problematiškas, jis buvo dar problematiškesnis prieš jums pradedant kalbėti apie korupciją kurti byla e, iškelta dar prieš nepriklausomybės paskelbimą. Per incidentą buvo nušauti du žmonės ir ponas Kurti dabar turėtų e, būti teisiamas. Tiksliau, jis turėtų būti kviečiamas į teismą, bet jis atsisako tai daryti, nes e, mano, kad Orleks nėra e, E, teisėta sistema. Ši byla e, labai aktuali visuomeniai, nes e, labai daug žmonių, net ir tų, kurie politiškai nepritarė kurti, jį remia šioje byloje. Kaip Jūs manote, ar šį kartą ta byla bus užbaigta? nes tai tikrai neprisideda prie Eurolex įvaizdžio ir reputacijos palaikymo. Kaip žinote, tuo metu tuos du žmonės per incidentą nušovė du Rumunijos pareigūnai, bet jie niekada nebuvo patraukti baudžiamojo atsakomybin. O dabar ponas Kurti baudžiamas už tai, ką jis įvardino kaip demonstraciją, e, vėliau pavirtusią smurtiniais veiksmais. E, Euroleks įvaizdžiui tai nepadeda visuomenės akise. Aš sutinku su tradiciniu teismu nepriklausomybė, tačiau manau, kad e, šiuo atveju nebūt, negalima pamiršti politinio matmens. Dėl Rumunijos e, pareigūnų prieš porą savaičių girdėjome apie labai liūdną atvejį, kai du Euroleks nariai iš Rumunijos, policininkai, kiek suprantu, buvo pagauti už kontrabandą, bandė per sieną pervežti cigaretes. Ar galėtumėt papasakoti, kas atsitiko? Labai svarbu, kad ES valstybės narės e, nuteistų tuos pareigūnus. Kitaip, jeigu mes reikalaujame įtvirtinti teisinę, teisės viršenybę Kosove, e, mes nieko nepasieksime, mūsų pačios valstybės narės turi būti patikimos E, teisdamas asmenys už nusikalstamus. Žinoma, jie nepervežinėjo kontrabandos kelių ginklų, jie vežė cigaretės, bet vis tik tai tai yra kontrabanda. Ir jeigu jie yra pareigūnai, ES pareigūnai, jie turi būti teisiami teisme. Aš dar kartą noriu jūs e, pagirti už tai, kad palaikote ryšį su ES atstovybė, būstinė tame regione. Jūs turbūt žinote, kad vyko labai svarbi konferencija Mitrovicoje dėl susiskaldžiusių miestų ar padalintų miestų. Jie organizavo Kosovo serbai ir Kosovo albanai. Ir konferencija buvo kviesta daug atstovų iš kitų padalintų miestų pasaulyje. Ir buvo raginama, kad žmonės atvyktų per Belgrado, išvažiuotų per Prištiną. Manau, kad buvo padarytas labai geras darbas, parodęs, kad Kosovo serbai ir Kosovo albanai nori bendradarbiauti vienoje valstybėje, nors, jeigu jie, nors net jeigu jie nėra e, vieningi. Taigi e, tai yra labai paslank, pa, pa, pozityvus žingsnis. Dar vienas klausimas dėl Eurolex. Kas darosi su muitų protokolu? Ar padaryta pažanga? Kokios jūsų prognozijas? Dar vienas bendro pavyzdžio klausimas susijęs su tuo, ką sakė ponas Danžan neseniai. Ko tikitės iš naujos išorės veiksmų tarnybos? Sumažės žmonių ir institucijų, kurios e, suvoks ES kaip vieną darinį. Nes dabar ES yra atstovavama per daugelį skirtingų veidų ir institucijų. Ir visuomenė nebesupranta neretai, kas yra ta ES. Todėl aš tikiuosi, kad atsiradus išorės veiksmų tarnybai ES strategija ir politika bus nuseklesnė, ji bus nusekliau gyvendama, tuo pat metu ES įvaizdis valstybėje bus aiškesnis. Ir dabar jau tikrai paskutinis klausimas. Vienas dalykas, man atrodo, labai problematiškas. Nesureguliuotas ES valstybių narių statusas dar egzistuoja trys teisinės sistemos skirtingos. Ir Euroleks teisėjai turi dirbti pagal jas visas, priklausomai nuo to, kada byla buvo užvesta. Ar jūs galėtumėt pasakyti, kokiu padariniu tai turi praktiškai? Aš žinau, kad yra sudėtinga įspręsti kai kurias problemas, neturint bendros metodikos. Ačiū. Merci. Je pense qu'on va déjà prendre ces, ces questions. Ačiū. Tikriausiai turėtume atsakyti į šios klausimus. E, panas Klamenhaueris, panas Komakonas, galbūt atsakysite į šios klausimus. Ačiū, panė pirmininkė. E, iš tiesų, aš galbūt bendresnio pobūdžio pastabas pasakysiu, o panas Kamabonas galės e, išsameu pasigilinti į šias problemas. Dabar kalbant apie ES ir NATO santykius. Panas Kirmabonas jau pasakė, kad šie santykiai vietoje yra labai puikus. Mes pragmatiškai e, bendradarbiaujame, jau pasiekime puikaus bendradarbiavimo lygį ir ponas Kirmabonas tikriausiai patikslins, kaip mes bendradarbiaujame. Vykstant e, e, kitiems reiškiniams kitose vietose bendradarbiavimas irgi vyksta, pavyzdžiui, Afganistane arba kitose konflikto zonose. Vadinasi, mūsų bendradarbiavimas atitinka atitinkamus mūsų įgaliojimus. Mes nuolat bandome E, bandyti koordinuoti veiksmus ir e, vystyti sąglaudą, kad mūsų e, įgaliojimai sutaptų ir dėrėtų. Ir čia mes pasiekime tam tikros pažangos. Tai atitinka mūsų, mūsų organizacijų vadovybės siekį, kad mes pragmatiškai bendradarbiautume. Aš norėčiau labiau pasilikti politikos sferoje, tačiau nesigilinsiu per daug į šios aspektus. Uh, Dabar kalbant apie ES atstovybę vietoje. Lisabonos sutartis jau įsigaliojo ir taip pat padarė įtaką ir ES atstovybei. Pane Ešton vysto dialogą su e, valstybių narių užsienio reikalų ministrais. Europos parlamentas taip pat yra įsitraukęs į šį procesą. Čia irgi nenorėčiau per daug gilintis į šios procesus. Aš norėčiau paminėti tik vieną aspektą, kuris yra labai svarbus, kalbant apie Balkanus. Tai būtent e, dviguba funkcija. Yra tokių situacijų, kai ES atstovai pasidalyja savo funkciją su kitų tarptautinių organizacijų atstovais. Tokia situacija e, nėra išspręstina, sakykime, vien tik tai vienašališkai ES pajėgomis. Uh, O dabar perduodu žodį kolegai. Aš pabandysiu atsakyti į visus šius klausimus. Aš norėčiau uh, tiesiog pakviesti jūs atvykti į Kosovą ir ten pana, panagrinėti uh, tuos išsamius klausimus. O dabar aš uh, bandysiu atsakyti juos bent jau uh, schemą nubrėžti, uh, uh, kas vyksta Kosove. Uh, Iš, iš tiesų nieko e, įdomaus ir e, nuostabaus nevyksta. Ten yra vykdoma politika žingsnis po žingsnio. Mes e, stengiamės e, sukurti teisės viršenybę Kosove. Mes kalbame ne apie tai, kad Euleksas atliktų kažką stebuklingo, kažką nuostabaus e, Kosove. Mes kalbame tik apie tai, kad e, Kosovas siektų tam tikros pažangos tam tikrose srityse. Dabar e, e apie užduotus klausimus. ES ir NATO santykiai. Dabar e, apie politinius aspektus aš nieko per daug negaliu pasakyti. Tačiau e, e, esminis dalykas yra būtent, kad NATO ir ES vietoje, tam tikrose vietose dirba kartu. Tai, kad būtų Kosove užtikrintas stabilumas. Šit, šitas punktas buvo, buvo jau nustatytas iš pat pradžių. Dabar keli praktiniai pavyzdžiai. Mes e, e, nustatėme koncepciją, trys skirtingos veiksmo, veiksmų kryptis. Tai pirma, tai yra e, Kosove policija, jinai pirme, pirmoji instancija labiausiai veiksminga, mes remiame Kosovo policiją, tai yra Eulex mūsų misija, remia policiją, padeda jai. Jeigu uh, policija Kosove nenuveikia, negali nieko nuveikti, tiksliau, tada mes su tam tikrais uh, Ehm, įgalio, operatyviniais įgaliojimais įsikišame. Ir e, jeigu situacija yra labai sudėtinga, e, jeigu, pavyzdžiui, panaudojami ginklai arba smurto protrukis vyksta, tada e, yra kita fazė. Ir čia mes irgi dalyvaujame. Mes koordinuojame mūsų veiksmus, mes keičiamės ryšių pareigūnais, mes kartu vykdome apmokymus. Būtent, kad mūsų veiksmai būtų tobulai koordinuojami ir mes siekiame užtikrinti, kad 2004 metų kovo mėnesio e, įvykiai nepasikartotų, nes ten buvo e, neužtikrinta koordinacija mūsų veiksmų. Taip, e, visos procedūros, kurias mes nustatėme, kurias mes taikome Kosove, gali būti mums tarsi pavyzdžių, kaip civilinės ir karinės operacijos E, sutampa, jos yra derinamos tarpusavėje, kad būtų užtikrintas stabilumas ir taika. Negalima vis dėlto e, reikalauti per daug, pavyzdžiui, iš e, civilinių arba, arba iš kariškių to, kas peržengtų jų įgaliojimus. Policininkas turi atlikti savo veiklą, kariškis savo. Mes turime tik tai koordinuoti ir, savo veiklą ir bendradarbiauti tam tikrose situacijose. Mes negalime iš e, vienos organizacijos reikalauti to, už ką atsakinga yra kita organizacija. Todėl tai būtinas derinimas. Dabar kalbant apie Lisabono sutarties taikymą. Aš esu tas žmogus, kuris reikalauja supaprastinimo. O Kosove yra e, labai daug tarptautinių organizacijų, turi čia savo atstovybės ir tos, e, ir taip pat yra daugybė organizacijų iš ES. Čia ryšių pareigūnai dalyvauja iš, iš komisijos atstovai, e, Euleks atstovai ir labai svarbu apibriežti, kas ką daro. Aš, aš manau, kad e, bendrose veiksmuose tai yra jau pakankamai aiškiai apibriežta. Yra e, politinis konsultavimas kaip viena iš mūsų pagalbos ryčių, tačiau tai, tai netaikoma kariniai vadovybei. Nes e, karinė vadovybė yra e, kaip tik tai palaiko ryšį su Briuselėje čia esančia civilinė vadovybė. Ir tai būtent e, šitas įsakymo arba nurodymo perdavimas turi būti užtikrintas koordinuotas ir tikslus. Nes tik tai taip mes galėsime veikti atitinkamai pagal Lisabonos sutartį. Komisija, tai yra viena iš trečiųjų šalių, suinteresuotųjų šalių, kuri taip pat dalyvauja. Ji e, taip pat e, dalyvauja e, vykdant įvairius projektus Kosove ir remia ES veiksmus toje teritorijoje ir taip pat remia, žinoma, ir Euleks veiklą. Dabar kalbant apie teisingumo sritį apie teismus. Žinoma, yra labai daug lūkesčių šioje srityje. Aš žinau, ko mes tikimės ir laukiame. Ir taip pat tai yra didžiulis prioritetas tiek Kosovo, tiek ES, kad būtų užtikrinta e, stabili e, teismų sistema. Tačiau reikia žvelgti į kelis principus. E, teismai Kosove yra labai silpni. Visų pirma, mes turime atsižvelgti į rezultatus apžvalgos teismų veiklos, o rezultatai, kaip sakiau, jau menki. Visų pirma, mes turime bandyti pasiekti mm, dialogą tarp ES ir taip jaunų žmonių Kosove. Ir turime juos auklėti, ugdyti. Mes turime atkreipti į e, teisingumo sistemos silpnas vietas, kad gal, jos būtų panaikintos ir e, Kosovas galų gale taptų teisėta, teisėta valstybė. Teisinė valstybė, tiksliau. E, tai jau kitose valstybėse teismų procesai vyksta kelis, met, kelis metus, o Kosove daug ilgiau. Yra daugybė bylų, kurios yra susijusios su į, įvairiomis etinėmis grupėmis, įvairiomis kultūromis ir jos dar sudėtingesnės tampo. Ir reikia įvairias kultūras ir etinės tradicijas uh, integruoti į teisingumo sistemą, į policijos sistemą ir visą kitą. Ir su liudininkais yra problemų, su, uh, su pačiu proceso taisyklėmis. Todėl Reikia išlikti objektyviais ir žiūrėti, ką iš tikrųjų pragmatiškai mes galime nuveikti. Aš jau ką tik sakiau, mes uh, turime geriau nagrinėti bylas, pasiekti pažangos, būtent, kad mes nesikištume, o vietos institucijos nuveiktų savo darbą. Mes e, e, Mes jau pasakėme vietos, vietos organizacijų atstovams, kad nesikiškite į vietos e, vykdomosios valdžios, e, teisminės valdžios veiklą, nes taip greunate į taip trapę sistemą. Dabar e, gali netgi kilti problema, kad Kosovo stabilumui kils pavojus. Iš Alekso tiek daug yra tikimasi. Aš, aš e, manau, kad Elekso misija prisideda prie to, kad stabilumas būtų užtikrintas Kosove. Ir e, politikai Kosove e, jau pastebėjo. Ir netgi vietos politikai bando įsitraukti į kovą su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija, kad valstybės stabilumas būtų išsaugotas. O tai reiškia, kad jiems reikia ir mūsų paramos. Jiems reikia Elekso Eulekso paramos ir ES paramos. Yra labai svarbu, kad politikai pajustų, kad e, jiems teikiama parama iš Briuselio. Žinoma, yra ir sudėtingų situacijų Kosove. Čia nenorėčiau nukrypti nuo temos ir nu, pakartosiu, e, kad niekas nėra viršesnis už įstatymą. Šį, šį principą reikia pabrėžti Kosove ir toliau taikyti. Kad, ir reikia stengtis, kad kiekvienas tai suprastų. Dabar dėl to mm, chroniško personalo trūkumo. Žinoma, yra tam tikrų trūkumų, mums nepakanka žmonių. E, policija Kosove veikia gerai, tam aš galiu pritarti. Žinoma, e, bet yra kur dar tobulėti. Galbūt galėtume vieną dieną pagalvoti apie tai, e, dabar dar per anksti, kad policija būtų stiprinama, kalbant apie e, jų e, įgaliojimų įgyvendinimą, galėtų būti sumažinta keliais žmonėm. O dabar kalbant apie e, teisingumo, apie teismų sritį, aš jau problemas nušviečiau. Žinoma, trūksta teisėjų, trūkstama prokurorų, todėl kai kurios bylos negali būti nenagrinėjamos teismuose dėl žmonių trūkumo. Tačiau ES valstybės narės kelia ryštingus e, tikslus ir netgi, netgi teikia e, tam, tikrą, e, tam tikras lėšas, kad mes siektume šių tikslų. O tai yra pakankamai svarbu, ypač kovojant Kosove su prostitucija, su kontrabanda, su, su narkotikų priekyba. Jeigu mes nekovosime su šiais dalykais, tada jie bus eksportuojami į visus Balkanus. Mes turime regioninį požiūrį taikyti, vykdydami savo misiją Kosove. Ir jeigu tai šita, šitas nusikalstamumas, pavyzdžiui, e, narkotikų prekyba išplis visose Balkanuose, tai ateis galų gale ir ES valstybės narės. E, čia kalbant apie UNMIK, apie Junktinių tautų misiją, e, mes stengiamės tvirtinti tą principą, kad įstatymas yra viršesnis už viską, visi yra lygus prieš įstatymą Ir e, ta, ta, šį principą stengiasi įgyvendinti ir teisėsaugos institucijos. Ir taip, jeigu mes anksti užkirsime kelią, tada e, bus užtikrinta e, ateitis Kosovo. O dabar kalbėjote apie 16 rumūnų policininkų, kurie pasienyje buvo sustabdyti su cigaretėmis, alkoholiu. Uh, Ir čia mes e, e, pasitarėme su e, Briuselio institucijomis, su kitomis institucijomis ir nubaudėme šios policininkus. Žinoma, buvo jie ja, suspenduoti, mm, jie ja, nebeatlieka savo, veik, savo funkcijų ir taip pat buvo taptautinė byla iškelta prieš juos dėl bylos rezultato. Nežinau. Tačiau bet kokiu atveju mes ir vidinius tyrimus atliekame Mes e, norime išsiaiškinti, kas buvo atsakingas už šitą kontrabandą ir kas veikia gabenant kontrabandą. Mes bet kokiu atveju labai rimtai pažiūrėjome į, į šį incidentą, nes e, būtent šis incidentas yra susijęs su ES e, įvaizdžiu e, Kosove. Dėl to mes turime šią bylą rimtai nagrinėti. Dabar dėl mūtinės protokolo. Dabar mes e, E, glaudžiai bendradarbiavimas su ES atitinkamais institucijomis, su muitinės institucijomis ir šitas protokolas turi tam tikrą politinę reikšmę ir Euleksas negali spręsti e, šio protokolo klausimo. Tačiau mes bet kokiu atveju mes e, parengėme tam tikrus principus ir šitos principus dabar kaip tik tai nagrinėja Kosovo vyriausybė, ar galės pritarti jie, sprendžia, ar E, kokias, e, kokius veiksmus atliks, pavyzdžiui, Belgrado, Belgrado vyriausybė, Kosovo vyriausybė. Mes e, siekiame, mes norime kontroliuoti visą muitinės veiklą Kosovo teritorijoje. Būtent, kad jos atitiktų įstatymo reikalavimus. Šitas, šitas dalykas yra labai svarbus, yra susijęs su Kosovo suverenitetu. Tai, tai yra jau viršė mūsų tiesioginius įgaliojimus. Pirmiausia, mes e, nustatėme tokį principą, e, kad e, buvusios Jugoslavijos įstatymai, Junktinių tautų konvencija ir Kosovo teisės aktai būtų taikomi. Ir byloje, pavyzdžiui, atitinkamoje teisėjas sprendžia, kurie teisės aktai bus taikomi įvykus nusikaltimui. Yra, tai yra, žinoma, negautinis sprendimas, tai yra laikinas sprendimas, kad visi e, trys teisės aktai yra taikomi. Ačiū už tokius išsamius atsakymus į nemažiau išsamius klausimus. Mums dar liko 12 minučių ir keturi kolegos nori paklausti. Pone pirmininkė, klausimas yra skirtas abiem mūsų svečiams. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad iš tiesų šios misijos sėkme džiaugiasi visos valstybės narės ir taip pat atitinkami tarptautiniai partneriai. Ir yra patvirtinti įgaliojimai. Labai svarbu, kad misija užsitarnautų vietos gyventojų pasitikėjimą. Tai, kad buvo pasirašytas policijos bendradarbiavimo protokolas dėl misijos policininkų ir Serbijos policininkų bendradarbiavimo jau rodo, kad žengiama gerų kelių. Bet noriu paklausti, Belgrade yra misijos ryšių pareigūnas. Ir ką praktiškai reiškia jo darbas, jo, jūsų bendradarbiavimas su Serbijos policijos pareigūnais, kokios yra naujausios žinios. Kitas mano klausimas susijęs su Mitrovicos apygardos teismu. Nebejotinai bylų skaičius auga ir teisėjų nepakanka, darbo krūviai didėja. Todėl norėčiau sužinoti, kokia yra tikroji padėtis vietoje ir kada galiausiai bus susitarta dėl vietos teisėjų ir prokurorų darbo pagal susitarimą. Taip pat, kokiu jūs įmatės priemonių, kad būtų apsaugotos um, religinių, religinių pastatų vietos Mitrovicoje ir kitose regiono dalise. Ačiū. Ponės Eila. Noriu užduoti du klausimus. Norėčiau pratesti tą, ką sakė ponė Lumančiak apie korupciją. Nebejotinai įtarimas dalyvaujant korupcijoje apsunkina visos vietos sistemos ir apskritai Kosovo vyriausybės darbą. Todėl kokių priemonių jūsų misija imasi? Kovoje su korupcija apskritai. Bet to noriu pastebėti, kad mes tikrai visiškai remiame jūsų misime ir Gal Europos parlamentas ne visuomet gali tiesiogiai su jumis bendrauti, bet tikrai mes pritarėme jūsų darbui, pritarėme misijos darbui. Jūs kalbėjote, kad egzistuoja tam tikri skirtumai tarp kareivių, tarp karinio kontingento ir policijos. Ir nebejotinai tikriausiai tie skirtumai pasireiškia ir jūsų misijoje. kaip jūs bendradarbiaujate. Nes jeigu pagalvosite apie ateitį, tai ko jūsų manimu ES galėtų pasimokyti iš šios misijos, ypač galvojant apie policijos pareigūnų darbą? Galbūt galima iš tikrųjų suteikti kokias nors geresnius įgaliojimus, bet aš atsižvelgti į italų patirtį NATO sudėtyje. Ačiū. Noriu pasakyti, kad mane labai tenkina ta informacija, kurią jūs pateikėte. Jūsų pranešimas rodo, kad po truputį žengiama į priekį ir ypač tai, kad neseniai ir Junktinių tautų saugumo taryboje labai teigiamai buvo pasisakyti apie jūsų misiją. Visiškai pritariu tam, kad svarbu užtikrinti stabilumą, bet kitas dalykas yra teisės valstybės įtvirtinimas. Ir šia prasme jūsų misija veikia aktyviai, aktyviai kovoja su korupcija, nes tai yra esminis jūsų darbas. Kita vertus, Kai aš ten Kosove lankiausi 2008 metais, mes labai mažai kalbėjome apie ekonomiką, mažai kalbame apie ją ir dabar. Aišku, aš nežinau, kaip pasikeitė Kosovas per tuos kelis metus. Ir dabar gal jau nebereikėtų kalbėti apie tai, ką padarė arba ko nepadarė Junktinių tautų laikinoji administracija, bandydama atkurti ekonomiką. Dabar reikia galvoti, kokie mūsų planai kaip mes galime užtikrinti žmonių pajamų lygį, kad jie neįsiveltų į šešėlinės ekonomikos sandorius. Ir noriu todėl paklausti. Žinau, kad yra problemų tarptautinių mažumų, problemų su serbų tautinę mažumą, galiausiai tikiuosi, kad jos bus išspręstos. Bet noriu paliesti moterų klausimą. Kaip aš atsimenu, netiek daug moterų, pavyzdžiui, ambasadorių dirba tiksliau nei viena. O kaip Kosovo moteris? Jų veikla organizuoja Junktinių tautų UNICEF padalinys. Aišku, kova su korupcija, kai mes lankėmės, buvo pats aktualiausias klausimas ir visi žmonės tikėjosi, kad e, jūsų misija sėkmingiau kovos su korupcija, negu tai darė Junktinių tautų laikinoji administracija. Galiausiai jūs minėjote ne kartą, kad jums trūksta personalo. Gal reikėtų, kad e, Kosove pradėtų veikti ES vyriausiosios įgaliotinės atstovybė įveikia Belgrade. Bet kaip jūs bendradarbiaujate ir kodėl apskritai ta atstovybė yra Belgrade? Kokia to reikalo logika? Panas Paku. Pirmininkė, aš manau, kad šiandien gera proga įvertinti misijos darbą, kuris yra tikrai sėkmingas. Jūsų pastaba, kad misijai trūksta personalo, visada parlamente susilaukia užuojautos ir pritarimo, nes mes perdusime savo vyriausybėms jūsų pastabas. Bet kyla klausimas štai koks dabar man. Kaip plėtojama pilietinė visuomenė Kosove? Ar misija susilaukia uh, pagalbos iš civilinės visuomenės organizacijų. Kitas klausimas, jį jau palėtė mano kolegė Nagumiš, bet vis tiek noriu jį užduoti. Galimi tautiniai neramumai. Ar kokie yra tie potencialūs neramumų šaltiniai? Kokie tie skirtumai egzistuoja tarp albanų ir serbų bendruomenų? Aš suprantu, kad jie skirtingai aiškina neseną istoriją ir tą tragediją, kuri įvyko. Dar vienas klausimas dėl, dėl transporto ir bandymų sutvarkyti transporto sistemą. Kaip į tai reaguoja Kosovo visuomenė? Turiu galvoje mit, įvykius um, ministerijoje, kurioje, transporto ministerijoje, kurioje buvo atliktos kratos. Ponas Klompen buvo. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti jums visiems už paramą mūsų misijai ir už tai, kad jūs vertinate mūsų atliekamą darbą. Tai svarbu. Labai esu dėkingas ir už tai, kad perduosite mūsų prašymus savo kolegoms nacionaliniuose parlamentuose ir šalių vyriausybėms dėl papildomo personalo siuntimo. Mums tai būtų labai naudinga ir jūsų parama šioje srityje tikrai gali duoti gerų vaisių dėl korupcijos. Buvo užduotas dėl jos klausimas. Atsakydamas noriu pasakyti, kad aišku, mūsų misija vadovaujasi teisės valstybės principų šiuo atveju. Ir nors peržengsiu dabar savo kompetencijos ribas, bet galiu pasakyti, kad tos ataskaitos, kurios yra rengiamos komisijos ir tarptautinių partnerių, visada pažymiai kad norint kovoti su korupcija reikia a, panaikinti galimos korupcijos šaltinius. O tai reiškia, kad reikia priimti viešųjų pirkimų teisės aktus. Nes aš manau, kad tai yra labai jautri sritis ir sritis, kurioje gali būti korupcijos. Ypač stambios korupcijos. Kalbant apie smulkesnę korupciją, tai silpnėjančiose valstybėse smulkė, smulkesnės korupcijos atveju pakankamai gausu. Tai yra ir pakišos, ir kiti dalykai, tokie kaip reketas. Bet stambus korupcijos atvejai neabijotinai gali nerimą ir turi būti išspręsti. Dėl ekonomikos plėtros. Na kągi, negaliu komentuoti, nes labai jau viršyčiau man suteiktus įgaliojimus, bet kiekvieną kartą, kai vykstu į Prištiną, matau, kaip miestas įgyja pagreitį, kai pradeda klėstėti, vyksta didelės statybos. Negalima dar kalbėti apie išvystytą ekonomikos lygį, bet tikrai padėtis gerėja. Kitose miestuose situacija gal kiek netaip sparčiai keičiasi, bet manau po truputį viskas gerėja. Dėl pilietinės visuomenės vaidmens dabar Kai prasidėjo mūsų misija, mes kartu su pilietinės atstovais visuomenės atstovai, su nevyriausybinėm organizacijom surengėme bendrą konferenciją, kad pasvarstytume, padiskutuotume, kaip turėtų vykti misija, kaip turėtume atlikti darbą, kad visuomenė matytų, ką mes darome, kad mūsų veiksmai būtų skraidrus. Taigi darbas vyksta iki šiol, mes su jais bendraujame iki šiol. Ir paskutinis klausimas dėl to, koks bus kratų transporto ministerijoje ir susikimio ministerija poveikis. Na, pirmiausia, tai dera pasakyti, kad mes užsitikrinome plačią visuomenės paramą. Galų gale žmonės supras, kad iš tiesų korupcijos problema yra sprendžiama ir bus sprendžiama, o gyventojams tai yra labai svarbu. Dabar perdusiu žodį savo kolegui ponui Kermambūnų. Ačiū už pateiktą klausimą. Kalbant apie ryšius su Belgradu, mes palaikome nuolatinį ryšį su Belgradu, su policija, su kitomis institucijomis. Su policija mes pasirašėme susitarimą, su kitom institucijom dar ne, bet vis tiek bendraujame ir su muitinė, ir su teismais. Ar tas bendravimas gana glaudus bei absoliučiai būtinas? ryšių pareigūnas, kuris dirba Belgrade, dirba kartu su vyriausiu įgaliotiniu, mums padeda surenkti susitikimus, keistis informaciją, o tai labai svarbu, nes tokie dalykai palengvina mūsų darbą. Taigi padėtis dabar yra tikrai gera. Ir ta sistema, kuri sukurta, taip pat gerai veikia. Galiu pasakyti, kad anksčiau sistema irgi gerai veikia, ypač kai svarstome techninės problemas arba abiem pusėm rūpimas pora, e, problemas, tokias kaip organizuotas nusikalstamumas ir korupcija. Bet yra bendradarbiaujama ir kitose sritise, galėčiau pateikti ir pavyzdžių. Na, sakykime, rengiant svarbius vizitus Kosove, dabartiniu metu Kosovo policijos komisaro pavaduotojas yra serbas ir jisai yra atsakingas už demonstracijų valdymą, už bendradarbiavimą su mūsų policijos pareigūnais. Mes taip pat labai glaučiai ketiname bendradarbiauti ir spalio mėnesį, kai bus inauguruojamas naujasis patriarchas bažnyčios. Dabar dėl teismo Mitrovicoje, teismo pastato Mitrovicoje. Žinot, darbą teko pradėti nuo nulio ir dirbome kartu su visais. Aišku, rezultatas nėra visiškai patenkinantis, nes vietos teisėjų nepavyko dar rasti ir serbų valdžios atstovai uh, sakė, kad iš savo pusės galėtų pasiūsti du serbų teisėjus į tribunolą, į teismą, bet Kosovo valdžia nepritarė tam. Tada buvo ieškoma kitų kandidatūrų ir dabar pagal susitarimą Mitrovicoje dirbs du serbų ir du albanų. Teisėjai, manau, kad tokia sudėtis bus priimtina. Aišku, jeigu Belgradui, Belgradas gerai atliks savo darbą, mes bent jau įspręsime šią problemą. Dėl NATO ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo. Ir sunkumų su derinant tarpusavėje karinį ir civilį elementą, suderinant karinės ir civilės operacijas. Nebejotinai e, mes turėtume kartu planuoti ir imtis veiksmų vietose. Tai turėtume daryti, operacijos turėtų vykti vienu metu arba viena paskui kitą. Aš manau, kad Lisabono sutarties įsigaliojimas mums leis patobulinti dabartinę veiksmų derinimo sistemą. Turiu galvoje civilės ir karinės operacijas, nesakysime. Kosove galėtume tikrai, um, Kosovo patirtimi tikrai galėtume pasiremti. Yra ir įvairios policijos pajėgos, karabinieriai, žandarmai ir jie sudaro bendrą ES policijos pajėgų kontingentą. Tačiau vis tik tai yra skirtumas tarp karinių ir civilių operacijų, ypač kai tas civilės operacijas vykdo policijos pareigūnai. Jūs minėjote ekonomiką, švietimą, Į tai galiu atsakyti, kad svarbiausias dalykas yra teisinės valstybės įtvirtinimas, nes tada bus įmanoma tikėtis investicijų į ūkio plėtrą, į švietimo sistemos plėtrą. Mažumos, romai, serbai ar kiti yra aktuolus klausimas. Per jūsų apsilankimą Kosove mes kalbėjomės šiomis temomis. Mūsų misijos įgaliojimai nepriepė tiek toli, bet mes vis tik tai stebime padėtį. Kita vertus. Nemanau, kad iš tiesų yra kokiu nors problemų saugumo arba judumo sritise, yra psichologiniai barjerai, yra kitaip suvokiamo, suvokiami faktai ir įvykiai. Bet jūs taip pat žinote, kad tautinių mažumų atstovai gali laisvai judėti. Dabar dėl moterų. Lankydamiesi vadavitėje Jūs susipažinote su darbu žmogaus teisų srityje ir tą darbą atliekame ne tik tai kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, bet taip pat ir su moterų organizacijomis. Ir aišku, mes pirmiausia vadovaujamės mums suteiktais įgaliojimais, o tai reiškia tokių visų žmonių apsauga ir jų saugumo užtikrinimas. Uh, Aš manau, kad užtikrinant ir saugumą, ir kitas jų teisės svarbiausia vaidmenį turėtų suvaidinti pilietinę visuomenę. Neseniai buvo paskeltas dokumentas, kuriame išreikštas didžiulis pritarimas ES misijai. Dokumente pasakyta, kad e, misija imasi e, pagrindinių savo uždavinių, kovos su korupcija, su organizuotų nusikalstamumu, bet ne tik tai mes jau užsitikrinome gyventojų paramą. Mes negalime leisti, kad visuomenės nuomonė radikaliai sviruotų iš vienos pusės į kitą. Tai turi būti, visuomenės parama turi būti nusekliai. Pirmininkas. Ačiū ponui Klompen Huveriui, ačiū ponui Kerman Bonu už pranešimą, už atsakymą į klausimus. Noriu dar štai ką pasakyti. Jūs kalbėjote nemažai apie kovą su korupcija, bet um, kaip su dingusiais bežinios asmenimis ir karo nusikaltimais. Jūs teisingai pastebėjote, kad psichologiniai skirtumai egzistuoja ir skirtingai yra suvokiami įvairūs įvykiai, bet ir tarp ryšiai tarptautinių mažumų yra labai skirtingas darbas, kurį jūs turite atlikti nuo, savo, nuo tų tiesiogiai jums priskirtų uždavinių. Tam reikia bendradarbiauti ir su Belgradu. Bet nereikia pamiršti, kad nepaisant visų praeities traumų, visuomenės žmonės Kosovo yra išdidus ir garbus. Ir nepaisant to, kas nutiko neseniai Mitrovicoje, reikia dirbti toliau Manau, kad problema ta, jog iki šiol labai daug dingusių bežinios žmonių. Jų likimas neaiškus. Ir jeigu darbas šioje srityje paspartėtų, tai tikriausiai ir susitaikymo procesas būtų lengvesnis. O dabar leiskite padėkoti Jums, kad atvykote į mūsų posėdį ir palinkėti sėkmingo darbo ateityje.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 širdingai generolą John McCall mūsų posėdėje. Jis yra Altėja misijos Bosnijoje operacijos vadas. Uh, e, Sakior pavaduotojas, pir, vado pavaduotojas pirmą kartą čia atvyko ir Taip pat mes dar susitiksime su generolu Štefanu Felleriu, kuris yra es policijos misijos Bosnijos ir Hercegovinoje vadas. Taigi pirmiausia, aš manau, suteikime žodį ponui Serui Džonui Makolui, kad jis pristatytų padėtį vietoje, paskui suteiksime žodį ponui Felleriui, kad jis pakalbėtų apie policijos misiją. Taigi galėsime kartu išklausyti pasisakymą, paskui kartu jiems pateikti klausimus. Prašyčiau, kuo lakoniškiau kalbėti teikiant klausimus, kad neviršytume mums skirto laiko šiai diskusijai. Taigi, prašom, generolė, žodis jums. Uh, Pone pirmininkė, ponios ir ponai, visų pirma noriu pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame posėdėje ir informuoti Jūs apie informaciją Altėje bei pasikeisti nuomonėmis apie ją. Jums leidus išsakysiu porą žanginių e, sakinių ir paskui pasikeisim nuomonėmis. Kaip žinote, e, E, aš esu operacijos vadas Eufor Altėje misijoje, tai yra Berlyno plus operacijos tesinys. Anksčiau aš buvau atsakingas už NATO operacijų ketvirtosios kartos tipą, įskaitant KFOR. Taip pat buvau NATO strateginis koordinatorius su ES. Nesu ES koordinatorius su NATO, aš buvau NATO koordinatorius santykiams su ES. Dabar pereinu prie Bosnės ir Hercegovinos. Žinoma, jūs žinote, kokia sudėtinga politinė situacija ten susidariusi. Ir aš nesiūlau komentuoti apie tai, nes tai nėra mano kompetencijos klausimas, bet to dėmesys šiandien skiriamas ne tam. Bet aš norėčiau pasakyti, kad nepaisant sudėtingos politinės padėties, saugumo padėties toje šalyje yra ir išlieka e, saugi ir rami saugi ir rami aplinka jau ilgą laiką e, užsilaikė ir e, teisingumo e, ir karnės e, pajėgos puikiai susitvarko su visais atvejais susijusės su saugumu. Altėjo operacija prasidėjo 2004 m. gruodžio mėnesį, 7 tūkstančius personalo tada turėjome, 2007 metais buvo performuota ir dabar personalo skaičius siekia 2 tūkstančius. Dabar 45 tūkstančiai uh, kariškių tarnavo uh, pagal tą misiją iš S ir iš ne S. Uh, Dabar operacijos kaštai siekia maždaug 20 milijon, 27 milijonus. Pagrindinis uždavinys e, - suderinti ES veiklą su Daytono sutarties kariniais aspektais. Norime sukurti saugesnę aplinką, mokyti e, Bosnijos ir Hercegovinos ginkluotasias paėgas tai yra mūsų naujas uždavinys ir apie tai aš netrukus pakalbėsiu. Mes rengiame informavimo veiklą, e, taip pat e, ir sprendžiame bendrus karinius reikalus pagal savo uh, gebėjimų stiprinimo programą. Mes remia Junktinės Amerikos valstijas ir padedame uh, e, tarptautinį tribunolą buvusią Jugoslavijai. Uh, padedame tarptautinės bendruomenės pareigūnams dirbti šioje uh, zonoje. ES misija yra tarsi valstybė valstybėje, tai yra žvalgybinė e, misija. E, į kurią įeina 37 ryšio pareigūnai su savo komandomis. Iš esmės tai yra visoje valstybėje išdėstytos personalo grupės. Turime penkis regioninius koordinavimo centrus, taip pat turime uh, oro erdvės stebėjimo ir priežiūros uh, sistemas. Manevrų laukas yra Kambunėje prie, uh, atsiprašau, Butmir lauke netoli uh, Sarajevo. Taktiniu lygmeniu mes esame sukūrę bendrus mechanizmus su KFOR, kurie leidžia mums geriau dirbti. Operacijos pagrindinis tikslas per pasarosius dviejus metus buvo uh, perduoti bendrus karinius reikalus Bosnijos ir Hercegovinos administracijai, kaip ir pridarėtų. Tarp šių uždavinių yra tokie klausimai kaip ginklų ir ginkluotės saugojimas ir tikrinimas, oro erdvės valdymas, elektromagnetinis spektras E, ginklų ir ginkluotės judėjimas e, Bosnijos ir Hercegovinoje jos viduje. Dabar visus šios uždavinius perkeliame gynybos ministerijai ir saugumo ministerijai Bosnijoje ir Hercegovinoje. Mes ir toliau remiame Bosnijos ir Hercegovinos administraciją, teikdami e, stebėsenos ir konsultavimo paslaugas. Mūsų e, pajėgumai ir veikimo būdai atitinka tarptautinius standartus E, mūsų darbas daugiausiai yra sutelktas į mokymą, į Bosnijos ir Hercegovinos kariuomenės mokymą ir gebėjimų stiprinimą. Pasaraisiais artėjančiais mėnesiais tai bus daroma ypač aktyviai. Mes tengiamės tenkinti e, vietos kariuomenės poreikius, išanalizavome jos um, padėtį, jos e, tikruosius interesus ir bandome pritaikyti savo pagalbą tam. Per operacijas Mums pavyko sureguliuoti padėtį ir galime dėl to net sumažinti kariuomenės skaičius. Tai ir buvo padaryta. Mes padedame Bosnijos ir Hercegovinos kariuomeniai taip pat mažinti uh, veiklos apimtis, kas įvyks po 2010 metų. Pasakysiu du dalykus. Sausio 25 dieną taryba paskelbė, kad ES yra pasirengusi prireikus e, palaikyti Bosnijos Hercegovinoje saugią aplinką. Antras dalykas. Panašu, kaip man buvo pasakyta tų valstybių, kad kariuomenės skaičiai iki šių metų pabaigos ženkliai sumažės. Aš tikiuosi, kad iki vasaros atostogų gausime aiškės politinės gairės. Ačiū pirmininkė, paskui atsakysiu klausimus, jeigu reikės. Ačiū, ponė generolė. Ponas Klampanora. Ačiū. Pone pirmininkė, keletą žodžių noriu pasakyti apie policijos misiją Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ta informacija bus papildyta vėliau. Tai yra SGP misija, kuri buvo pradėta 2003 m. sausio 1 dieną ir mums suteikti įgaliojimai užtikrinti, kad vietos policija, vadovaudamasi geriausią europinę ar tarptautinę praktiką, bus pajėgi užtikrinti teisėje tvarką ir teisėje saugą. Dabartiniu metu mūsų pratesti įgaliojimai reiškia, kad mes veiksime iki 12 metų ir mūsų misija dabar visą dėmesį sutelkia į keletą sričių. Pirmiausia, tai yra kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Dirba apie keletą šimtų personalo iš Turkijos, iš Ukrainos, iš uh, JAV. Mes turime savo regioninius padalinius, kuriuose bandome plėsti baudžiamojo persekiojimo ir teismo gebėjimus. Mes turime taip pat laikiną spatalpas, kurioje, kuriomis naudojasi visa misija. Turiu pasakyti, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje policijos pajėgos yra pakankamai dar netvirtos ir dėl to mums tenka veikti plačiai. Noriu taip pat pasakyti, kad dvi operacijos, kurios buvo plačiai nušviestos vietoje, bet netiek daug plačiai nušviestos Europoje, parodė, kad vietos pajėgos yra pajėgios jau vykdyti operacijas. Tai yra dvi operacijos Light ir Network. Galėsiu apie jas plačiau papasakoti, jeigu jūs jų norė, to norėsite. Taip pat mūsų misija prisidėjo prie to, kad būtų sukurta policijos e, vidaus koordinavimo sistema Bosnijoje ir Hercegovinoje. Bet to turiu pasakyti, kad policijos misija dalyvaudama praktinėse operacijose ir teikdama patarimus bei konsultacijas kovoje su korupcija, uh, ir organizuotų nusikalstamumu padeda naikinti nusikalstamas organizuotas grupuotas, kurios um, veikia Bosnijos Hercegovinos teritoriją ir skve, bando skverbtis į ES teritoriją. Bendradarbiaujant pagal um, sutartį su Europolu, uh, mes galime užtikrinti dar geresnį darbą ir jo rezultatus. Pagrindinis, aišku, mūsų sėkmės laidas yra geras bendradarbiavimas ir veiksmų derinimas su tarptautiniais partneriais, ypač su partneriais iš ES. Todėl noriu padėkoti ir generolui Makol už labai gerą bendradarbiavimą su jo vadovaujamu kontingentu. Policijos misija taip pat rengia išeimo iš Bosnijos ir Hercegovinos strategija, jeigu mūsų įgaliojimai nebus pratesti vėliau. Ta strategija sudaro tai keletas elementų, kurie remiasi bendra pasiektą pažanga. Be to, aišku, pasitrau, mūsų pasitraukimas priklausys ir nuo gero bendradarbiavimo su Europos komisija ir taip pat reikės vadovautis naujai įsigaliojusiai Lisabonos sutartimi. Dabar mes kartu su UPM e, rengiame naują EPA 2012 programą ir manau, kad ji bus patvirtinta taryboje. Ir galiausiai noriu padėkoti už galimybę dalyvauti jūsų posėdėje, padėkoti mano kolegoms ir taip pat e, e, SLEX misijos vadovams. Ačiū, pane pirmininkė. Sako brigados generolas Stefanas Felleris. Aš tikrai esu labai patenkintas galėdamas dalyvauti šiame posėdėje ir pasisakysiu iš savo pusės, nes mes prisidedame prie bendro darbo. Taigi, kalbant apie ES policijos misiją, dera pastebėti, kad ji gerai veikia ir pakankamai gerai kovojo su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Kaip generolas McCall sakė, mes gyvename sudėtingomis sąlygomis ir visada, kai e, manęs prašo pateikti informacijos apie Bosniją ir Hercegoviną, aš sakau, kad mes tikrai vienodai vertiname saugumo ir politinę padėtį ir beje sudėtinga politinė padėtis mūsų darbui didesnės įtakos nedaro. Kitas dalykas, kad padėtis yra gana rami ir nėra jokių požymių, kad galėtų e, kilti stambus neramumai su smurto praiškomis. Bet nusikalstamumas yra kita istorija ir jis, juo, jis dar nėra pažabotas. Mes pradėjome veikti prieš daugiau negu aštuonis metus ir buvome pirmoji SGP misija. Ir mano galva pasiekėme tikrai daug, faktai kalba patys. Ir tai pavyko padaryti ne tik tai dėl to, kad užsitikrinome bendradarbiavimą su Bosnija ir Hercegovina, bet taip pat, kad sėkmingai identifikavome būsimas grėsmės. Uh, Pirmame etape mums buvo suteikti labai didžiulį įgaliojimą, įskaitant ir administracinių gebėjimų plėtotę. Po 2006 metų mes sumažinome savo kontingentą ir nuo 450 yra tik tai 200 policininkų. Dabar mums tenka užduotis konsoliduoti stabilę situaciją, ją labiau įtvirtinti ir dirbti teisės saugos rytyje, padėti reformuoti policijos sistemą, ko padėti kovoti su sunkiais nusikaltimais ir sustiprinti policijos vidaus ir išorės atskaitomybę valstybės lygių turi būti sukurta reikalinga teisinė bazė, kad gal, būtų įmanoma tada jau stiprinti pajėgumus ir įtraukti į bendrą kovą visus susijus, visas susijusias pusės. Jūs žinote, tokių partnerių yra labai daug, jie veikia įvairiais lygiais, bet visi jie padeda Bosnios ir Hercegovinos teisės saugos institucijai. 2008 metais buvo priimta keletas įstatymų, bet asociacijos stabilizacijos susitarimas pasirašytas ir beveik viena mūsų darbo dalis ir baigta buvo. Todėl nuo šių metų sausio mėnesio valstybės narės priėmė sprendimą, kad savo misiją misijos ribose mes daugiausia dėmesio skirsime kovai su organizuotu nusikalstamumu ir korupcijai. Taigi mes vis dar išliekame a, misiją, kuri padeda partneriams, kurie stiprina jų gebėjimus ir tartutinis personalas sumažėjo iki 130, bet nepaisant to mes plečiame savo veiklos barą ir vis plačiau konsultuojame policijos pareigūnus, imigracijos tarnybos pareigūnus, um, tuos, kurie kovoja su korupcija, kardomojo sulaikymos darbą atlieka prokurorai, taip pat dirbame ir su vietos ekspertais. Norėčiau pažymėti, kad 150 vietos uh, darbuotojų mums labai padeda, daug yra tarp jų aukštos klasės profesionalų ir jie pri, labai padeda mums uh, dirbant šalies integracijos labai. Keletas valstybių narių ir trejetas trečiųjų šalių nebedalyvauja misijoje, bet 27 valstybės narės ir 6 dar trečiosios šalis dalyvavo iki 9 metų mūsų misijoje. Dabar ES, Turkijos, Ukrainos ir Šveicarijos personalas dirba mūsų misijoje ir šios valstybės sugeba užtikrinti aukštos klasės pareigūnų dalyvavimą darbe. 15 procentų mūsų darbuotojų yra moterų ir mes skatiname valstybės narės rodyti pavyzdį šiuo atveju Bosnios ir Hercegovinos valdžios institucijoms. Ir uh, iš Bosnijos vietos darbuotojų du trešdaliai yra moterų. Mes veikiame Saravėje, Tuzloje, Mosloje ir ten mūsų centrai, kurie nuolatos palaiko tarpusavėje ryšį ir su Serbska Respublika. Mes labai atidžiai parenkame vietas, kuriuose dirba policininkai ir prokurorai. Taigi, kokie mūsų darbo rezultatai? Mes sugebėjome pasiekti pakankamos pažangos, kovodami su nusikalstamumu ir porūce, taip pat stiprindami teismus ir policijos sistemą. Uh, pavyko pasodinti už grotų keletą labai liūdnai pagarsėjusių nusikaltelių, patvirtintas civilinė, e, baudžiamasis ir baudžiamojo proceso kodeksas, kovojame su radikalų grupėmis, su ekstremitais. Turiu pasakyti, kad rytų Bosnijoje jų apraiškos buvo labai didelės ir operacija Light buvo gana sėkminga, jį be kita ko pademonstravo, kad vietos policija yra paėgi kovoti su nusikalstamumu. Po sausio mėnesio sulaikytos maždaug 20 kg heroino siuntos, taip pat skanko siuntos sunaikinta marihuanos laboratorija ir visa, visas tyrimas atliktas taip, perduotas prokurorams ir tikimės, kad teisme byla bus sėkminga taip pat sulaikyta 2 kg kokaino siunta. Bet tyriant šią bylą mes aptikome labai a, svarbius kokaino kelius į Europą. Per šimtą įtariamųjų buvo suimti Bosnijoje ir Hercegovinoje po šio darbo. Ypač gerai bendradarbiavome su Kroatija, Juotkalnyje ir Serbija šioje byloje kalbant apie kovą su pinigų plovimu ir teroristinių aktų finansavimu, tai mes vadovaujamas tarybos, Europos tarybos kolegų peržiūros mechanizmų ir jisai puikiai veikia praėjusiais metais pasiekta daug, jeigu pažiūrėsite statistinius duomenys, jie tik patvirtina mano teiginį. Dėl kovos su korupcija. Visos iniciatyvos, kurių imamasi vietoje, vykdomos sėkmingai ir netgi mums pavyksta e, įtikinti, kad reikia imtis papildomų priemonių kovojant su korupcija policijos pajėgose. Kartais dėja. Tai viskas vyksta ne taip sparčiai, kaip mes norėtume, ypač tai pasakytina apie procedūras aukščiausių valstybės lygių, nes yra tik dvi institucijos, kurios susima korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo reikalais. Bet nepaisant viso to, mes dar susidurėme ir su fiskalinėmis problemomis. Dėl vizų Nebejotinai vizos yra svarbis rytis, nes e, stabdo mūsų darbą ir dabartiniu metu visi piliečiai nekantrai laukia Europos komisijos sprendimo dėl vizų režimo liberalizavimo, nes tai atvertų ateitie geresnės galimybės. Bet noriu dar pasakyti, kad mūsų misija ir toliau sieks užtikrinti padėties stabilumą, prisidėti prie teisėjai saugos teisėtvarkos, prie naujų struktūrų stiprinimo ir taip pat prie geresnio visų e, teisės saugos institucijų veiksmų koordinavimo ir derinimo, įskaitant ir ministeriją, tam, kad būtų įtvirtintas gerai veikiant, sklandžiai veikiantis e, mechanizmas pajėgus kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Be to, mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su Europos komisija ir vietos institucijomis pagal pasirengimo narystai planą. Ir tikimės, kad visa mūsų pagalba padės Bosnijos Hercegovinos pareigūnams įgyti daugiau reikalingų žinių. O kaip jau minėjau, šiuo metu labai intensyviai ruošiame misijos nutraukimo strategiją. Viskas paaiškės per artimiausius mėnesius. Ar reikės tą strategiją pasinaudoti, bet mes be kita ko dar padedame bendruomenėms vykdyti įvairius projektus ir tokiu būdu prisidedame prie dvišalių santykių plėtros. Ačiū. Merci, uh, Ačiū. Ačiū kolegoms, kad pasisakėte. Ir dabar aš norėčiau užduoti tris klausimus e, ponai generolai Makolai. Iš tiesų tai yra daugiau pastabas negu klausimai. Jūs kalbėjote apie tarybos vertinimus. Būtent, kad a priori manoma, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje yra pakankamai stabili situacija. O tai rodo iš tiesų, kad karinė misija turėtų baigtis nes situacija stabili. Yra įvairių interpretacijų šios visos situacijos ir aš e, dabar abejoju, ar dabar būtų tinkamiausia Bosnijoje Hercegovinoje toliau laikyti karinės pajėgas, nes e, kyla vis garsesnės abejonės dėl to, nes žinote, kaip yra struktūrinių tam tikrų problemų susijusių su Bosnija ir Hercegovina. Ir iš esmės kartais suplakamos institucinės problemos su saugumo problemomis. Ir manau, kad iš tiesų e, galbūt palaipsniui reikėtų e, pakeisti mūsų misijos pobūdį, e, suteikiant atitinkamus įgaliojimus. Ir dabar tie 2000 kareivių, tos karinės pajėgos, kuris dabar yra Bosnijoje Hercegovinoje, galbūt turėtų labiau koncentruotis į švietimą kaip galima praktiškai gyveninti to, tokį pokytį. Ta prasme, kad karinės pajėgos taptų tokio mokymo pajėgomis. Antras klausimas yra susijęs su e, Bosnijos Hercegovinos suartėjimas su NATO. Yra tam tikras narystės veiksmų planas priimtas, visai nesniai buvo jisai priimtas. Kaip gali Altėja misija E, prisijungti, e, prisidėti prie to, kad Bosnija ir Hercegovina įstotų gal, gal, galiausiai į NATO. Jūs minėjote e, paramą teikiamą Hagos tribunolui. Yra dar vis dar nepagauti Radžičius ir Mladičius, kurie gali būti bos, slapstosi Bosnijoje ir Hercegovinoje. Radžius beje yra nuteistas už e, kriminalinius nusikaltimus Bosnijoje ir Hercegovinoje. Koks yra bendradarbiavimas su tarptautiniu važiuojamojo tribunolu ir koks e, šituo atveju yra suteiktas altėjai e, mandatas, tai yra įgaliojimai. Ačiū. Ponui, ponė Boskurt, žodis tikimas. Aš turėčiau vieną klausimą dėl EUFOR. E Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad ši misija yra labai svarbi, e, užtikrinant stabilumą ir saugumą šiame regione. Aš prieš mėnesį lankiausi Bosnijoje ir Hercegovinoje, e, kalbėjausi su kariškiais ten vietoje ir supratau, kad e, šiuo metu vis dar yra daug nelegalių ginklų Bosnijoje ir Hercegovinoje. Daug žmonių tiesiog iš baimės tikriausiai slepia namuose ginklus jie bijo, kad bus užpulti arba kils koks kitas karas. O tokia situacija yra nepakankamai saugi. Ar yra kokia nors strategija, e, kad ši situacija pasikeistų? E, nes, e, kaip aš suprantu, Bosnijoje Hercegovinoje vis dar tvyro baimės atmosfera. Ačiū, ponė Bitikaferė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau mm, padėkoti mm, ponams generolams už pateiktą išsame informaciją. Beje, ponė Makolai, aš jūsų e, biografijos skaičiau, kad jūs e, užsiemate tokiai įdomia sporto šaka. Tai yra lėtas bėgiojimas. Aš niekada negirdėjau apie tokį sportą. O tai kaip lėtai jūs bėgiojate? Taip, kaip, kaip lietai jūs galite bėgti? Čia aš klausiu kaip e, parlamento narys, nes man irgi įdomus šitas e, sportas. Dabar grįžkime prie rimtesnių dalykų. E, Pone Makalai. Kalbant apie sudėtingą politinę padėtį, kuri dar mm, nepersikelia į saugumo sritį, kaip jūs jau ką tik minėjote. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad taip e, kartais atsitinka, kad, e, kad e, sudėtinga politinė situacija gali padaryti neigiamą poveikį saugumui. E, jeigu aš e, užduočiau tą patį klausimą, kurį uždavė pirmininkas, tačiau aš e, kitų požiūrių jį užduočiau. Jeigu būtų leidžiama atėjai pasitraukti, tai kas saugumo problemų atveju būtų Bosnijoje ir Hercegovinoje ir užtikrintų saugumą? Aš matau tam tikrą pesimizmą vertinant šį situaciją čia, kai, kad kai kurios valstybės narės e, atitraukė savo personalą iš Altėjos misijos. Aš tiesiog žiūriu į Italiją, kaip jinai elgėsi šioje situacijoje, pavyzdžiui, traukdama savo pajėgas. Atrodo, kad tiesiog Altėjos misija yra praktiškai stabdoma. Kaip jūs galite užtikrinti, kad Altėja galės užtikrinti tinkamą saugumą? Jūs sakėte, kad jūs tikitės, o ne kad manote, kad e, po 2010 metų jūs vis dar galėsite e, vykdyti savo misiją. Ką ką tai reikštų jums, jeigu jūs galėtumėte šitas viltis pakeisti tam tikrų užtikri, užtikrintumu, kad e, Altėja vis dėlto galės atlikti savo funkcijas, net jeigu ir tos dvi valstybės narės, kurias minėjau, e, jos akivaizdžiai pasakė, kad e, atšauks savo atstovus iš šios misijos. Tai būtent toks būtų mano klausimas jums. Ir Ir e, mes prisėmėm tam tikrą atsakomybę už Bosniją ir Hercegoviną. Ir aš nemanau, kad mes e, neturėtume ten palikti tam tikrų baltųjų, pilkųjų zonų. Nes e, būtent žmonės ten vietoje tikisi, kad mes galėsime užtikrinti saugumą. Antras klausimas skirtas keliems kolegoms. Čia aš kalbu apie e, saugumo užtikrinimą, kurį, kurią keičias funkcijas vykdo Turkijos atstovai. Aš e, su kolega, kaip tik lankėmės šioje šalyje ir vyriausybė ten, tai yra Turkijoje, buvo susirūpinusi, ar Europa laikysis savo garantijų ir užtikrins toliau saugumą. Tačiau e, Turkija mane užtikrino, kad nesvarbu, ką darys ES, Turkija visada siūs savo atstovus į Bosniją ir Hercegoviną ir užtikrins saugumą. Kaip Jūs žiūrite dabar į Turkiją, pavyzdžiui, ar tai yra partneris, ar tai yra jų pajėgos, ar nepriklausomos pajėgos, ar jos padeda Jums vykdyti Jūsų operacijos, ar jie kelia problemas? Aš čia tik, pas, tik svarstau. Dabar kalbant apie Europos policijos misiją. Dabar po 2011 metų e, Aš čia dėl to norėčiau paklausyti, pana Klomenhauerį, e, e, ką sako jūsų patirtis, kaip jūs manote, kaip turėtume mes toliau elgtis, koks mūsų įnašas būtų į saugumą šioje, šioje Bosnijoje ir Hercegovinoje po 2011 metų galbūt, e, gal, gal mes turėtume atidėti, sakykime, šito, šito, šios misijos nutraukimą. O dabar dar norėčiau paklausyti pono e, generolo Makolo, e, kaip NATO strateginis koordinatorius bendradarbiavimas su ES. Kokias platesnės išvadas jūs galėtumėte padaryti iš tos patirties darbo su Altėje? Tai, tai, Tai būtent e, koks yra strateginis ES ir NATO bendradarbiavimas. Merci, Madame Neitz. Ačiū, panė Nets. Ačiū, e, panė pirmininkė. Aš e, turėčiau kelis klausimus. Žinoma, aš norėčiau padėkoti pono generolui, ponui Klombenhauriui kad jie mus patikė išsame informaciją, kas e, vyksta atinkamose šalyse ir su atinkamomis operacijomis. Ponas Feleris minėjo, kad yra tarnybinių, žinybinių lygių e, e, vystomi kontaktai su Jotkalnyje ir kad pavyzdžiui, ten vykdomos bendros operacijos, kovojant su prekyba narkotikais. Todėl aš norėčiau paklausti, kaipgi kaipgi atrodo e, karinėje srityje, kokie yra e, ryšiai su Serbija, su Belgradu ir su Kroatija. Žinoma, e, mano klausimas tikriausiai peržengia policijos arba kariuomenės kompetenciją. Tačiau, kai aš paskutinį kartą buvau Zagrebė, aš iškėliau klausimą ar e, kruatai galėtų dalyvauti Bosnijoje, renkant e, e, Kroatijos prezidentą, tai yra Kroatijos etinė, etinė grupė. Čia dar kyla klausimas, žinoma, dėl galimų serbiškų, serbiškų pasų, kurie, kuriuos turi Bosnijos gyventojai serbai. Ir būtent palaikoma tam tikra politinė įtampa dėl visų šių elementų. Todėl e, labai sunku e, suderinti tam tikras e, institucinės nuostatas. Ir, žinoma, čia kyla ir geros kaiminystės klausimas, kaip sprendžiami tie politiniai, politiniai įtampos klausimai. Čia aš norėčiau paklausyti jūsų patirties. Gal jūs platesnėme kontekste galėtumėte prieš šį klausimą? Pone Gomeš, aš manau, kad svarbiausi klausimai jau pateikti, tačiau aš dar norėčiau pridurti porą smulkių klausimėlių. Pirmiausia, pradžioje Altėja susidūrė su problemomis ir pradėjusi veikti susidūrė su nemažai sunkumu ypač kai buvo kalba apie Turkiją. Žinome, kad tai yra Berlyno plus operacijos tesinys. Um, o dabar, ar jūs galėtumėt pasakyti, kad jums pavyko tas problemas įveikti? Myž... Generolė Felerį, jūs sakėte, kad praėjusiais metais keturis kartus padaugėjo pinigų plovimo operacijų. Aš gavau tokios informacijos. Ar galėtumėt pasakyti, kodėl tai pasitiko praėjusiais metais? Žinom, kad problema egzistuoja, bet kodėl būtent praėjusiais metais keturis kartus padaugėjo? Ar tai yra susiję su vidaus ekonomika Bosnijoje Hercegovina regione? Ar tai yra platesnio masto finansų ir ekonomikos krizės padarinys? Merci. General McCall, pour commencer. Um, thank you uh, for all those questions. Um, they... Generolas McCall, ačiū už visus klausimus. Jie buvo pateikti grupėmis ir aš pabandysiu atsakyti juos pagal temą, o ne pagal seką. Uh, Pirmasis klausimas. Sprendimas dėl misijos ateities. Aš turiu galvą vykdomąją misiją. Čia aš galėčiau pasakyti, kad jūsų sprendimas, ar jau atsisakyti vykdomosios misijos ar ne, e, priklausys nuo to, kokia bus politinė retorika ir ar ji įsiverš į saugumo aplinką. Kol kas e, misijai veikiant to nebuvo, bet tai greičiausiai toks sprendimas bus priimtas ateitie. Iš toks sprendimas bus politinis, o ne karinis. Iš karinės perspektyvos aš žiūriu plačiai ir nematau jokių požymių, kurie e, saugumo požiūrį rodytų, kad taip atsitiks. Kitas svarbus veiksnys yra ES dalyvavimo ir veiklos nuoseklumas. ES yra pakankamai stipri, kad galėtų susidoroti su iškilančiais sunkumais. Viskas priklauso nuo to, kiek organizuota, kiek sklandu viskas yra. ES e, patobulėjimas, darnesnė sąranga po Lisabonų starties įgaliojimo prie to prisidės. Aš net bandau nustumti to sprendimo nuo savęs, bet tiesiog tai nėra mano kompetencijos klausimas, yra politinis sprendimas. Kaip bus kontroliuojamos karinės pajėgos, yra politinis sprendimas, o ne karinis. Kas atsitiktų, jeigu mes atsisakytume vykdomą mandato? E, jeigu taip atsitiktų ir jeigu būtų pareikalauta įsikišti, reikėtų naujo mandato. Vėlgi tai bus politinis sprendimas. Mano komentaras dėl politinių gairių iškumo. Aš suprantu, kad tarp valstybių narių egzistuoja nesutarimas, kurie kryptimi ir kada turėtų būti judama. Matau, kad iki metų pabaigos bus pasitraukiama iš taikos palaikymo operacijų vietų bet tai nereiškia, kad mes atsisakysime vykdomą mandato. Iš esmės tas mandatas kariuomeniai išliks. Kągi tai reiškia iš esmės, kad e, e, dalyvaujama bus ribotai. Ir gali būti, kad ateityje e, tai pasikeis. Iš kariuomenės pusės mes to nenorėtume ir mes nerekomenduotume, kaip būtų, nes tada atsitikus tokiams atvejams, kai reikia labai greitai reaguoti, mes to negalėtume daryti, nes reikėtų politinio argumentavimo. Man iš kariškio pozicijų tai kelia tam tikrą nerimą, nes mes tiesiog negalėtume padėti toms vyriausybėms, kurias turėtume remti taip, kaip norime. Padėtis dabar yra pakankamai politiškai stabili ir tada vyriausybė gali apsimti tą riziką. Bet tai yra politinis e, sprendimas, o ne mūsų sprendimas. Ir aš vadovausiuosi politiniais nurodymais, kurie man yra duodami. Ir pagal tai aš planuoju savo veiklą. Kitas klausimas dėl narysės veiksmų plano ir pažangos. Kaip jūs sakėte, dėl to iš principo susitarta. Tačiau metų plano pateikimas, metinio plano pateikimas Rukderį, kiek žinau, yra vidaus valstybės reikalas susijęs su e, gynybos ištekliais ir turt, e, nusavybė. Manau, kad čia diskusijos užsitęs ir sustarimo iki šiol dar nepasiekta. Dėl mūsų e, mokymo, mokymų, kuriuos organizuojam pagal misiją, štabe yra įsteigtas padarinys tam e, procesui reguliuoti skirtingų valstybių atstovai atvyksta ir moko ginkluotojų pajėgų atstovus Bosnijoje ir Hercegovinoje. NATO prie to prisideda, nes tai eina į narysės veiksmų planą. NATO rengia struktūrinius planus, palaiko santykius su ministerijomis, pavyzdžiui, su finansų ministerija. ES, kuria dirba labiau taktinėje pusėje. Ir yra pasiekta gana daug pažangos Manome, kad ateityje mes galėsime dar daugiau e, tą kryptimį dirbti, taip, kad, taip kaip būtų Afganistane. Eufor atliekamas vaidmuo yra tarsi kaip pagrindas, pamatas, kuriuo vadovaudamasi vietos administracija perima atsakomybę, taip kaip ir turėtų būti daroma. Dėl ginklų Bosnijoje ir Hercegovinoje. Taip, jų ten yra ir didžioji jų dalis yra saugomi privačiose saugumo bendrovėse. Policija taip pat turi privačių saugumo bendrovių dirbančių jai. Kalbant apie asmenų apsaugą tokiuose valstybėse kaip Bosnija ir Hercegovina, turime suprasti, kad tai yra policijos reikalas, o ne kariuomenės. Kariuomenė įsikeša tik tai uh, E, beviltiškų atvejų. Įprastai tokius reikalus tvarsto policija. E, pasisakymai dėl Turkijos. Aš turiu pasakyti, kad iš kariuomenės pusės aš negaliu sutikti su jūsų komentarais. Turkija yra labai profesionali, veiksminga ir naudinga e, valstybė kariniu požiūriu. Aš nesu matęs jokių sunkumų praktikoje e, dirbant su vietos gyventojais. Aš galiu tik pasakyti, kad Turkijos pajėgos turi būti naudojamos pozityviai ir mes turėtume skatinti ją toliau prisidėti. Dėl NATO ir ES bendradarbiavimo. Berlyno plus pamoka yra tokia, kad matome, ką realiai galima padaryti. Ir e, žinoma, e, turim būti galimybė tarp NATO ir ES atskirų struktūrų kalbėtis NATO karinis komitetas ir ES karinis komitetas e, susitinka e, neretai posėdžiauti dėl vienos temos, dėl Bosnijos. Tokios diskusijos nėra naudingos, nes būdami Bosnijoje mes matome, kas iš tikrųjų gali būti padaryta. Ten mes matome, kokios iš tiesų problemos iškyla. Neretai problemos yra politinės ir ekonominės, o ne karinės. Bendradarbiavimo stoka ir kišimosi mastas trukdo tam nuosekliam darbui. Neretai tai gali net kainuoti karių gyvybės, todėl mes priimdami politinius sprendimus turime labai didžiai galvoti. Uh, Ačiū, toliau ponas Kampanė. Pone pirmininkė, aš galiu tikrai pritarti tam, ką sakė seras McCollum. Ir atsakydamas į man pateiktus klausimus, norėčiau pakalbėti truputį plačiau apie laikotarpį po pasitraukimo ir apie pačią pasitraukimo strategiją. Yra du aspektai. Pirmiausia, sprendimas nėra priimtas, turiu pasakyti. Rengiame tam tikrus dirbame aiškindamėsi tam tikrus aspektus, rengiame rodiklius, kurių pagrindų gali būti numatytas pasitraukimas. Bet visai tai politikai, institucijos, valstybės narės turi dirbti taip, kad vietos institucijos galėtų veikti. Ir kitas dalykas dėl pasitraukimo. Tai mes nebejotinai, vertindami situaciją, turime nepamiršti, kad politinis ekstremizmas veda į anarchiją teisės požiūrių. Ir mes bandome mažinti galimybės. Bet jeigu prasideda politinis ekstremizmas, tai tada seka virtinė neigiamų reiškinių, tokių kaip nebaudžiamumas, piknaudžiavimas įvairiais dalykais. Ir tai tikrai nepadeda. Kitas dalykas. Ponas Felleris labai daug ir sunkiai dirba kaip misijos vadovas kartu su savo pajėgomis tam, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas tarp įvairių policijos struktūrų. Ir būtent tokia praktika labai reikalinga, nes ji padeda įveikti vis dar gajus psichologinius barjerus. mokymasis dirbti kartu reikalauja laiko. Bet stambios operacijos, kurios yra rengiamos kovojant su organizuotu nusikalstamumu, yra labai svarbios, nes tokiuose operacijose dirba Sarbska Respublika, Respublikos pajėgos ir, ir mūsų misija ir vietos gyventojai tam pritarė. Taigi mes veikiame pagal principą iš apačios į viršų ir stengiamės iš savo pusės prisidėti prie reikalingų sąlygų sukūrimo. Tokių sąlygų, kurios užtikrintų tvarę padėtį. O ar jinai tvari reikės įvertinti pasiekus tam tikrą etapą. Reikės įvertinti, ar struktūros vietos yra pakankamai pajėgios veikti savarankiškai. Aišku, civilės operacijos kainuoja daug mažiau negu karinės operacijos, todėl atrodytų, kad reikia skubėti, priimant sprendimą, nutraukti policijos misiją. Policijos misija jau ne vienerius metus sėkmingai dirba Bosnijoje ir Hercegovinoje, todėl iš kitos pusės visai teisėtai keliamas klausimas, ar nereikėtų numatyti atitinkamo gebėjimų perdavimo vietos institucijoms ir pasitraukimo strategijos. Ponas Feleris. Ačiū už klausimus. Dėl kitų priežasčių, bet dėl kai kurių kitų priežasčių, bet taip pat ir dėl tų, kurias paminėjo generolas Makala, visiškai sutinku su juo, kai jis sakė, kad darbas ateityje priklausys nuo politikų sprendimo. Mes, aišku, tęsime savo darbą, teiksime techninės konsultacijas, rengdamiesi galimam politiniam sprendimui. Bet tu norėčiau visiems priminti, kad mes vis dar, na, pavadinkime tai pajėgumų stiprinimu užsieimame. Ir policijos misijos nuomonę dar reikalinga dirbti, kad teisėjai tvarka įsitvirtintų visuose teisės saugos lygiuose. ir pats procesas, kuris prasidėjo 2008 metų pavasarį, kai buvo priimti du įstatymai dėl policijos pajėgų, jau atsirado tam tikros struktūros, imamasi teisės saugos institucijų veiksmų derinimo gana aukštų lygių. Kita vertus, teisės saugos sistema dar labai sudėtinga. Yra 17 atskirų struktūrų, kurios veikia vietos ir aukštesnių lygių 13 skirtingų ministerijų, kurios yra atsakingos už vidaus ir saugumo reikalus. Taigi politinis procesas sudėkingas. Ir mes dažnai sakome, kad mūsų darbas priklauso nuo paties politinio proceso, nuo to, kokį kelią pasirinko Bosnija ir Hercegovina, stiprindama savo struktūrų pajėgumus ir atitinkamas valdžios institucijas. Pats procesas ir sprendimų įgyvendinimas taip pat priklauso ir nuo valdžios politinės valios. Nuo jų priklauso ar teismų sistema ir, ir teisėjas saugos teisėtvarkos sistema dirbs darniai. Bet noriu pasakyti, kad skirtingai nei euforas mes veikiame kitų teisinių pagrindų. Jeigu bus priimamas vienoks ar kitoks sprendimas iki 2011 metų pabaigos politinių lygių dėl karinių reikalų, tai nebejotinai turės sprendi, tas sprendimas poveikio ir mūsų pajėgoms. O tuo tarpu savo mandato ribose mes padedame stiprinti teisėtvarkos institucijas ir, kaip sakė operacijų planavimo vadas, dirbame plėsdami bendradarbiavimą ryšius ir tą darbą ketiname toliau plėtoti. Labai gerų dalykų buvo tai, kad pasitelkėme į pagalbą techninius ekspertus iš įvairių sričių, įvairių pusių, nes jie padeda pasiekti pažangos, mokantis dirbti kartu ir regionų lygių yra puikiai bendradarbiavima. Techninių lygių Zagrebas, Belgradas arba bet koks kitas kaiminystėje esantis miestas padeda teisės saugos pareigūnams. Kitas dalykas, negalima to paties pasakyti apie politinį lygį. Per pastaruosios savaitės ir mėnesius uh, atsirado tam tikrų judėjimų ir todėl dėl politinių reikalų nenorėčiau apskritai kalbėti. Taigi pajėgumas ir gebėjimas teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijų yra labai svarbus dalykas. Mes dirbame tam, kad vietos institucijos galėtų perimti atsakomybę. Ir, vienas, ir tai yra vienas iš mūsų pačių pagrindinių uždavinių Mes siekiame stiprinti veiksmų derinimo ir bendradarbiavimo gebėjimus. Aišku, reikia laukti, tam reikia laiko, bet ateityje, manau, jūs gerai pamatysite dėl rinkimų. 2010 m. spalį vyks rinkimai ir jie parodys, kokia yra ta tikroji padėtis, kokia bus padėtis po rinkimų, pademonstruos Bosnijos ir Hercegovinos politinės sistemos gebėjimą veikti. Bet negalima galvoti, kad gali egzistuoti teisė sauga atskirai nuo ministrų lygio ir jų darbo o būtent ministrų lygių yra per mažai dirbama ir techninių požiūrių atsilikimas gana didelis. Bet turi būti įsisamoninta, kad sprendimai, kurie priimami politinių lygių, daro poveikį kitoms grandims. Ir būtina, jeigu politinė valdžia supras, kaip tai svarbu, mes būsime patenkinti. Dėl Turkijos me, mūsų kontingente dirba trys civiliai policininkai iš Turkijos ir mes tikrai esame jais labai patenkinti. Jie nekelia problemų, jie mums padeda jas spręsti. Ir mes jau dešimt metų dirbame su Turkijos policininkais, su jų teisminės sistemos pareigūnais ir tikrai patirtis yra teigiama. Ir galiausiai noriu paminėti tai, ką sakė pona Gomes dėl pinigų plovimo. Mes naudojamės Europos tarybos kolegų peržiūros sistema. Ir aš norėjau pasakyti, kad išaugo įtartinų sandorių skaičius. Tuos sandorius aptiko vietos valdžia ir tik dėka naudojamos sistemos įmanoma nustatyti įtartinas ar neįtartinas yra sanduris ir imtis tolesnių veiksmų ir vėliau jau rimtai imtis kovos su nu, organizuotu nusikalstamumu. Už saugumą atsakingas ministras mus pakvietė, kad pasikonsultuotų, kaip pertvarkyti vidaus žvalgybos departamentą, kuris šiuo metu priklauso SIPAI, tai yra valstybinė tyrimų ir apsaugos agentūra, tam, kad padalinys užtikrintų taikomų priemonių sėkmę ir rezultatyvumą. Tai tik rodo, kad iš tiesų valdžia yra pasirengusi dirbti ir vietos valdžia ir aukštesnio lygio bet ne viskas priklauso nuo vieno ar kito konkretaus žmogaus. Viskas priklauso nuo administracinių gebėjimų, nuo jų pajėgumų. O tai mes ketiname stiprinti per artimiausius mėnesius. Ačiū. Pane generolė. Aš, aš norėčiau paklausti dėl e, apie, apie jūsų misiją. Iš tiesų, e, e, Aš nežinau um, praktiškai nieko apie šitą Berlyno susitarimą, tačiau man e, asmeniškai labai įdomu, kaip NATO ir ES e, karinės pajėgos bendradarbiauja. Ar yra potencialus konfliktai, pavyzdžiui, arba e, vykdomas dvigubas darbas, nereikalingas darbas. Šitas Berlynas plus susitarimas tikriausiai kaip tik sprendžia šios klausimus. Galbūt galėtumėte papasakoti, kaip misijos vykdomas ir kokie jų modeliai, kaip, kaip jos organizuojamos ar e, galbūt dalyvauja šioje srityje, e, kaip e, Bosnijoje ir Hercegovinoje, per daug tam tikro personalo arba organizacijų. Ačiū, ponė Biutikoferė. Ačiū, ponė pirmininkė, kad sutikėte man vėl žodį paklausti, o pildomą klausimą. Aš turiu pripažinti, aš esu skeptiškai nusiteikęs dėl tų vilčių, kurie tikriausiai puoselėja daugelis būtent esu skeptiškai nusteikęs dėl tų politinių e, problemų. Ir aš manau, kad tos problemos tikrai e, netaps saugumo problemomis. Bet kokiu atveju, aš manau, kad mes prisidame prie to, kad e, mes tiesiog tarsi sustipriname įspūdį, kad Bosnija ir Sugvinoje išlaikomas yra saugumas ir kad politinis nestabilumas negali virsti saugumo problemomis. Tačiau aš norėčiau dar e, kartą paklausti dėl e, Bosnijos ir Skubinos e, prezidentūros vaidmens. Ar jūs galite patvirtinti, kad Bosnijos ir Skubinos prezidentūra nori, kad ši misija būtų tęsiama? Ir kaip, tiesą sakant, Kaip šiame procese valstybės narės, kurios dabar e, vykdo savo veiklą per Altėją o, o, e, operacijoje, kaip jos bendradarbiauja, e, koks jų ryšys yra su Bosnijos ir Hercegovinos prezidentūra, ar galbūt su prezidentu susitinka valstybių narių atstovai, kad pasikalbėtų apie ateitį. Ar mes tiesiog patys nusprendžiame ir paskui pasakome savo sprendimą Bosnijos ir Hercegovinos prezidentui. Ačiū. Džonai Makalai. Rodys. Uh, um, Ačiū. Uh, uh, dabar aš norėčiau pradėti atsakyti šį klausimą nuo Berlyno plus sutarties. Jis, Berlynas, šito, Berlyno sutartis yra susijusi su, su mm, NATO karinėmis pajėgomis ir kaip jos bendradarbiavo su civilinėmis pajėgomis. Čia mes bandome pasinaudoti uh, NATO vadovavimo struktūrą, tai būtent logistinę paramą. Tai taip, taip atsiveria tarsi vartai mūsų bendradarbiavimui platesnėje, platesnėje srityje. Ir mano patirtis rodo, kad šis bendradarbiavimas yra veiksmingas. Ir bet kur, kur aš pasižiūriu, bet, kokio, bet kokios institucijos, kurios yra e, e, kaip tik tai skirtos mūsų bendradarbiavimo, veikia veiksmingai. Todėl tuo požiūriu, kaip rodo mano patirtis, tai yra labai veiksmingas būdas bendradarbiauti. Kalbant apie ES ir NATO e, bendradarbiavimą kitose operacijose, kitose teritorijose, kur, pavyzdžiui, mes dažniausiai dalyvaujame, pavyzdžiui, Afganistane, ten ISAF ar EPOL, KFOR and Eulex. Ir taip pat e, jūroje kariaudami, kovodami prieš piratavimą. Tai e, visų pirma, mes neturime e, tam tikros struktūros nustatytų bendrabiavimo tose vietose. Todėl sudėtinga truputį koordinuoti informacijos patekimą iš vienos, iš vienos organizacijos į kitą. Uh, Tačiau, e, bet kokia atveju, Bosnija ir Hercegovina, mūsų bendradarbiavimas e, yra puikus. Jis yra e, tiek strateginis, tiek taktiškas bendradarbiavimas ir jisai vyksta nepaisant politikų nustatytų krypčių ir gairių. Ir Iš tiesų, kareiviai tai paprastai vykdo tik tai įsakymus ir e, paprastai jie remdamės tai įsakymais ir bendradarbiavę tarpusavėje ir vykdami bendras operacijas. Ir daugelį opera, e, operacijų mes esame e, e, tikri, kad e, gera valdysna koordinavimas tai yra, e, yra puikiausias būdas pasiekti tinkamų rezultatų. Tai yra mūsų kolektyvinės pastangos. Ir todėl e, Tai e, šios pastangos turėtų būti ir pabrėžiamos mūsų šių dviejų organizacijų bendradarbiavime. Pavyzdžiui, e, KFOR, OLEX e, ir kitos, kitos misijos kaip tik būtent bendradarbiauja. Jos turėtų turėti tam tikrą bendradarbiavimo struktūrą, nes kitaip tos valstybės turi eiti ilgą, ilgą aplinkelį, kad galėtų um, bendradarbiauti tarpusavėje, o čia iš tiesų yra politikų labiau sprendžiamas klausimas. I'm sorry, the, um, the, the... Atsiprašau, kitas klausimas buvo susijęs su, jeigu aš teisingai supratau, uh, susijęs su tuo, kaip uh, uh Bosnijos Hercegovinos pre prezidentūra reaguoja į mūsų šią misiją. Aš nenorėčiau apriepti daug e, e, klausimų. Tačiau aš manau, kad tai yra daugiau politinis klausimas ir aš manau, kad e, politikai galėtų geriausiai jį atsakyti. O dabar, o dabar kitas dalykas dėl bendradarbiavimo su Altėja Bosnijoje ir Hercegovinoje. Mes puikiai bendradarbiavime. Ir, ir iš tiesų ir tiek politiniam lygmeniu, tiek, tiek operaciniu mes bendrabiavome tinkamai. Ačiū. Pone generolė. Pone Felevi, galbūt norėtumėte dar ką nors pastebėti. Viskas jau pasakyta? Šią temą turiu, aš norėčiau galbūt jums e, dabar nuoširdžiai padėkoti, kad jūs atvykote pas mus ir pasistengėte supažinti mūsų dabartinę situaciją. Vakar po, po NATO parlamentinės asamblėjos e, su, Rygoje mes nusprendėme, tikliau po jos aptarimo mes nusprendėme, kad e, e, bus rengiama, rengiama nauja strateginė NATO koncepcija ir Europos Sąjunga galėtų dalyvauti šitoje koncepcijoje. Tai yra, bus mūsų būsimų diskusijų tema. Ačiū Jums visiems, kad atvykote ir e, pasimatysime e, birželio 23 dieną.